balsuosime pirmiausia dėl ES santykių su Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos. Prašyčiau įvesti savo korteles, balsavimo korteles, susėsti ir pradėsime balsavimą. Neturime daug laiko. E, turime tikrai nubalsuoti dėl sudėtingų dalykų, tai prašyčiau nedelsant atsisėsti. Mes turime tikrai labai pilną darbo atvarkę. Atrodo, visi susėdo, taigi pradedame. Pirmiausia, vicepirmininko parengta rezoliucija Dominik Būdis. E, pirmoji dalis 23 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 22 pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta, 23 pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta, 24 už, prieš, susilaikę pri, priimta, 25 už, prieš, susilaikę priimta, 26 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromis, kompromisinis pakeitimas e, numeris 3, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis e, pakeitimas numeris 5, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. 50 už, prieš, susilaikė priimta. 51 už, prieš susilaikė atmesta. 7 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 55 už, prieš susilaikė atmesta. 10 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, priimta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, priimta. 64 už, prieš, susilaikė, priimta. 65 už, prieš, susilaikė, priimta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš susilaikę priimta. Devintas kompromisinis už, prieš susilaikę priimta. 69 už, prieš susilaikę priimta. 71 už, prieš susilaikę priimta. 72 už, prieš susilaikę priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė atmesta. 12 už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisinis už, prieš, susilaikę, priimta. 14 už, prieš, susilaikę, man neaišku. Tada patikrinsime elektroninių balsavimų. 14 pakeitimas balsavimo pradedame. 14 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Dėkoju tiems, kurie balsavo. Iš viso balsavo 63, už 33, 30 prieš atmesta. 34 ir už 30 prieš priimta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš, susilaikė, priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimta prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar mes turime pramonės komiteto nuomonę. Už, prieš, susilaikė priimta. Dėl antrojo. Dabar dėl trečiojo. Už, prieš, susilaikė priimta. Į 5. Siūloma balsuoti uh, už visus kartu nuo 5 iki 9 pakeitimo. Taigi balsuojame nuo 5 iki 9 įtre pakeitimo už prieš susilaikę e, priimta. Galime daryti tą patį ir dėl įtre pakeitimų nuo 11 iki 14. Ar kas nors prieštarauja dėl balsavimo? E, už prieš susilaikę priimta. Įtrė 16 už prieš e, susilaikę priimta. Elektroniniu būdu dabar balsuosime dėl galutinio. Taigi pradedame balsavimą. 68 votanti, 68 schede, chiusa la votazione, 63. Balsavo 68-63 už, 3 prieš 2 susilaikė, taigi sveikiname mūsų pranešėją e, dėl didelės balsų daugumos. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl e, Jotkalnės Europinės integracijos proceso. Ir mūsų pranešėjas šiuo atveju yra ponas Stanok. Pirmasis pateikimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis už, prieš Elektroniniu būdu patikrinsime ketvirtąjį. Balsavimą pradedame. 68 schede, 67 votanti, chiusa la votazione. Balsavo 67, už 61, prieš 6 e, nėra susilaikiusių. Penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeš, šeštas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisinės pirmasis už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė priimta. Keturiolika už, prieš, susilaikė priimta Man neaišku, taigi patikrinę elektroniniu būdu 14 pakeitimą balsavimą pradedame. La votazione. 68 schede, 69 schede, 66 votanti chiuso. Balsuoja 68, 66 balsavo, 48 prieš, 17 už atmesta. Toliau 16 už prieš susilaikė Tai buvo 15 priimta, o dabar 16 už prieš priimta. Antrasis kompromisinis kas už, prieš susilaikė priimta. 25 pakeitimas už, prieš. Neaišku. Patikrinsime elektroninį balsavimą. Dėl 25 pakeitimo balsavimo pradėjome. Let me check. But... So we 70 schede, 67 votanti, qualcuno non vota, chiudiamo la votazione. Kor kortelių 70, 67 balsavo, 38 plus 29 prieš. Dvi, susil, e, priimta, 27 priimtas, 28 atsiimtas, 29 žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 36, 36 už, prieš susilaikė neaišku. Tikriname elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Septyniasdešimt kortelių įdėta. Balsuot, balsavo 64. Kai kurie kolegos nebalsavo, taigi balsu, balsavimą baigėme 38 už, 29 prieš. Priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 dviem dalim. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atrodo atmesta. Antroji dalis. Taigi patikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. Balsavimą pradedame. Pirmoji dalis. 40 pakeitimas, pirmoji dalis balsuojame. Yra kolegų, kurie nebalsavo, balsavimą baigėme. 66 balsavo, 38 plus 28 e, prieš priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 46. Už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 47 už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis žodinis už, prieš, susilaikė, neaišku. Elektroniniu būdu patikrinsime. Ketvirtasis žodinis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Bal, 71 kortelė, 63 balsavo, balsavimą baigiame. 31 prieš, 30 plus atmesta. Penktasis kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. E, šeštasis kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. 58 už, prieš, susilaikė priimta. 59 už, prieš, susilaikė atmesta. 60 už, už, prieš, susilaikė priimta. Septintasis kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. 66 už, prieš, susilaikė priimta. 67 už, prieš, susilaikė priimta. 68 už, prieš, susilaikė priimta. 69 dviejomis dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, neaišku. Taigi, elektroniniu būdu patikrinsime 69 pakeitimo antroji dalis. Balsavimą pradedame. 72 kortelės, 69 balsavo, balsavimą baigėme, 36 už, 33 prieš. Priimta. Aštuntasis kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 73 už, prieš, susilaikė. Atrodo priimta, bet elektroniniu būdu patikrinsime. Pradedame balsavimą dėl 73 pakeitimo. 70 kortelių. Balsuojame dėl 73 pakeitimo. Elektroniniu būdu tikriname 73 pakeitimo balsus. Pasavimą baigiame. Taigi 34 e, už, 32 prieš, už 74 e, už prieš priimta, 75 e, už prieš susilaikė priimta, 76 už prieš. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. 76 pakeitimas. Balsavimas vyksta. Atrodo, keturi kolegos nedalyvauja balsavime. Balsavimą baigiame. Du kolegos visgi. Taigi baigiame balsavimą. 36 už, 30 prieš, priimta. E, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis žodinis pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Dabar dėl visos pakeistos rezoliucijos elektroninis balsavimas. Balsavimą pradedame. Vediamo un po' eh, se, se il voto finale riusciamo ad avere il plenum di voto. <laughs> no. Sì, sì. Ar visi balsuoja galutinėme balsavime? Du kolegos nebalsuoja. Balsavimą baigiame. 62 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname mūsų pranešėją. Didelė balsų dauguma. Ir dabar mes galime prie, pa, pereiti prie paties sudėtingiausio balsavimo. Mes turime būti čia labai atsargus pranešėja Omen Ratin, ar ji norėtų pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Šie metai yra labai svarbus, daug svarbesni negu ankstesni. suformuojant mūsų labai aiškę ir konkrečią nuomonę apie Turkiją. Kadangi Turkija ruošiasi rinkimams ir todėl norėčiau pasakyti, kad ne tik aš kaip pranešėja, bet kaip ir EPP e dėjome daug pastangų, kad šita ataskaita būtų kuo labiau subalansuota. galvojant apie narystės strategiją. Aš turiu prašyti išbraukti pakeitimo siūlymą 250. Todėl 6, 7, 12 ir 13 pakeitimus, o taip pat 313 dar kartą peržvelgti. Ten yra kalbama apie Turkijos integravimosi galimybės. Ir 303, 313 taip pat kalba apie integracinės galimybės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad konstatuojimuose dalise A, B ir C susitarėme dėl teksto ir ga, visi sutarėme, kad reikia atsakyti 250 pakeitimų ir tą patį reikėtų pasakyti apie 6, 7, 12, 13 ir 313 pakeitimus. Aš tikiuosi, kad jūs pritarsite mano siūlymams. Tikojame pranešėjai, ponas Howard. Dėl procedūrinių klausimų norėčiau patvirtinti, kad Angi EPP atsisako 250 pakeitimų. Ir kadangi mes sutarėm dėl kompromisu e, šeštojo socialdemokratų Ir jeigu žalieji atsakys savo pakeitimo, tada mes balsuosime taip, kaip siūlė pranešėja. Jeigu žinoma, jeigu nieko daugiau nebus pakeista, lyginant su tuo, ką susitarėme kompromiso metu. Dėkoju. Kolega Brok, prašau žodžio. Aš norėčiau padėkoti kolegiai Omen Reutin už šios pasiūlymus ir atrodo, kad ir kiti kolegos tiek, šiek tiek prisitaikė prie pakeitimų, tačiau tai nereiškia, kad bus pritarta visam Rio Omen Reuten pasiūlymui ir dėl to gali plenarnėje sesijoje iškilti tam tikrų nesutarimų, konfrontacijos. Ir aš nežinau, ar pradėję diskusijas mes pasieksime tikslį, tikslą. Mes turime galvoti apie Turkijos galimybę, tačiau kartu turėti ir tam tikros veikimo laisvės. Svarbu, kad ne tik tai parlamentui nekiltų problemų, bet ir dėryboms, dėrybų procesui su Turkija. Taigi šešto atsisakome, o kiti lieka. O pranešėja nekeičia savo nuomonės dėl 250 pakeitimų įbraukimo. Net jeigu kitų nebuvo atsisakyta vieningai. Pone pirmininkė. reikėtų grįžti prie ankstesnio susitarimo, kurį pasiekė politinės frakcijos. Tada mes galime pritarti ir dėl 250-ojo išbraukimo. Šiame komitete reikėtų gerbti ir politinių frakcijų, ir atskirų kolegų nuomonę. mes e, pripažįstame, kad ir parlamente, ir atskiose frakcijoje yra tam tikrų sudėtingų klausimų ir ponas Braukas. E, kalbant apie integracijos galimybės. Labai svarbu, kad e, šiame susitarime būtų atspindėtas kompromisas, kurį pasiekėme vakar, o vakar pasiekėme susitarimą dėl 256 ir 257 iki 257 ir visiškai dėl kitų. Todėl ponė Omen Reutin turėtų teisingai informuoti apie mūsų pasiektą kompromisą, kadangi mes ieškojame kompromiso ir mums labai svarbu parlamento metu vardu pasiūsti labai aišku signalą Turkijai. Kolega Brok, dar kartą. Turkijos. Uh, socialistai nenori, kad integracinės galimybės būtų apskaitai paminėtos, tai tuo met kils diskusijų ir aš dėl to norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį ir pasakyti, kad tuomet nebus galima atsakyti 250. Ir tuomet mes turėsime balsuoti taip, kaip esame nusiteikę ir turėsime laukti plenarinės sesijos, kadangi mes visą laiką atkreipdavome dėmesį į Turkijos integracinės galimybės, o socialdemokratai tiesiog nepritarė tam. Kas dar prašo žodžių? Pone Oman Reutin, aš visada laikausi pažado. Netgi vakar aš sakiau kolegoms, kad 12 ir 13 pakeitimai yra patys svarbiausi. Tai yra pirmas dalykas. Antra, vakar vakare man nepavyko atsisakyti 250 pakeitimu, kadangi tas, kas jį pasiūlė, pats nepritarė. O šiandien aš jau negalėjau susi, susitarti su ponė Lasto, atsisakyti 2050 ir balsuoti už 12 ir 13. Ir vakar vakare mano kolegos socialistai sakė, kad EPP balsuos prieš 250. Ir jeigu kas nors pasakytų dar kartą, kad aš nesilaikau žodžio, tai būtų visiškai neteisu. Kadangi aš tariausi labai nuosekliai su politinėmis grupėmis. Pane Vlasto, kuri yra 250 pakeitimo autorė ir e, kurios šį ryt nėra, yra tik jos bendradarbiai, e, nusprendė atsijimti 250 pakeitimą. Aš jos vardu tai galiu pasakyti. Ponas Havit aš bandau e, puoselėti gerus santykius Ir ponia Umarointin, aš turiu pasakyti, kad jūs tikrai gerų intencijų turėjot. O dabar jūs e, išaiškinote savo mintis ir atrodo teikėte kitokį pasiūlymą negu vakar vakare teikėte. Bet su tokiu pasiūlymu mes negalime sutikti, mes liksime prie to, dėl ko susitarėme. Jeigu nebus atsiimtas 250, tai balsuosime už 6 ir 7 pakeitimus. Bet, gerbiamas ponia Brokai ir kiti kolegos, palaukim rezultato, palaukim plenarnio posėdžio, nes mes turim dirbti vadovaudomėsi konsensusu. Ir iš esmės tai, ką dabar sako ponė Omarointin, e, jau dabar numalšino mano būkštavimą, kad mes būsim deramai atstovaujami. Kone. Taigi, dabar e, visos detalės atrodo jau aiškios ir galime balsuoti dėl visų E, pakeitimų, 250 dar tebėra, nes niekas kitas nėra, joks kitas pakeitimas nėra atsimtas. Taigi periname prie balsavimų, visi mano minėtieji pakeitimai, nu, pradedant 23-uoju. Kas už, kas prieš? Slaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 26 už, prieš 28 už, prieš susilaikė atmesta. 29 už, prieš atmesta. 30 už, prieš susilaikė priimta. 31 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas pirmas už prieš priimta. 36 už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė atmesta. 39 už prieš susilaikė priimta 40 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 2 už, prieš susi... priimta 49 už, prieš susilaikė atmesta 50 už, prieš susilaikė priimta 51 už, prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už prieš priimta. 54. Ne. Atsiprašau. 57. Atskiras balsavimas atskiromis dalimis. Pirma dalis už prieš susilaikė atmesta. Nelabai tikras, reikėtų pasitikrinti. Pirmoji 57 pasiūlymo dalis už elektroninis balsavimas. Baigiame. Priimta antroji dalis, 57 pakeitimas, už, prieš. Dar kartą tikriname. Elektroninis balsavimas dėl antrosios dalies. Ir kas nebalsuoja, atrodo, vis dėlto baigiamą balsavimą. 30 prieš, 35 už priimta. Komp ketvirtas kompromisas už, prieš, priimta. 66 už, prieš, susilaikė atmesta. 67 už, prieš susilaikė atmesta. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 69 už, 68. Balsuojame elektroninėmis kortelėmis 68. Baigiame. Baigiame balsavimą. 35 prieš atmestą. 69 už prieš atmestą. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 71 už prieš susilaiko priimta atmesta, bet reikėtų pasitikrinti. 71 balsuojame elektroninėmis kortelėmis. Dvidešimt pirmas balsuojame, baigėme. Keturiasdešimt devyni prieš, dvidešimt vienas už, atmesta. Septyniasdešimt ketvirtas už už, prieš, priimta. Šeštasis kompromisas. 74 grįžtame prie elektroninio balsavimo, pradame balsuoti. Baigiame. 30-40 už priimta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 76 už, prieš, susilaikė atmesta. 67 už, prieš, priimta. Atrodo, tačiau vis dėlto pasitikriname. 77 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 36 už priimta. 78 per už pirmąją dalį už prieš priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Devintasis už prieš priimta. 85 už prieš susilaiko nesu tikras 85 balsuojame elektroniniu būdu. Problema, perché È un po' complesso. C'è un errore nella nostra. Įvyko nesklandumas. 85 nereikėjo balsuoti. 86 reikėtų. 7 reikėtų balsuoti dėl jo. 87. Dėl sąrašo balsavimo jame yra pasakyta, kad šitie abu pakeitimo siūlymai dera tarpusavį, todėl nemanyčiau, kad nereikėtų balsuoti 65. If, if 78, oh.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 I just, I just got, um, I just got some new information. Gavau naujos informacijos. Mano manimo, tie straipsniai nebuvo, nedėrėjo tarpusavyje. Tačiau vis dėlto aš žinau, kad e, Turkijoje nerimaujama dėl to, kad vis dėlto tyrimas dėl nužudimo. Ir todėl aš vis dėlto prašyčiau balsuoti už šitą nuostatą. Kadangi gavome naujos informacijos, ko gero galėsime lengviau apsispręsti. Apsispręsti dėl to dėrėjimo. Taigi kas už 85? Prieš Atrodo, kad pritarta. 87 už, prieš, primta. 88 už, prieš, atmesta. 89 už, prieš, atmesta. Dešimtasis kompromisas sekretoriate nėra užfiksuotas šitas pakeitimas, tačiau galbūt įvyko kokia nors redakcinio pobūdžio klaida ir mes susitarėme dėl kompromiso, kuriame sakoma, kad 2010 metais nebuvo vyktos jokios reformos. Tai norėjau būti tik tai paminėjęs žodžiu. Dėkoju, sutinku. patikslinta informacija, tačiau iš esmės niekas nekeičia dešimto pakeitimo. Taigi kas už dešimtąjį? Už, prieš, priimta. 993 už, prieš, atmesta. 94 atsiimtas, 96 už, 95 turime dėl jo balsuoti, tačiau dėl 94 mes nebalsavome. Vis dėlto reikia balsuoti, reikia balsuoti. Gerai, gerai, balsuosime dėl 24. 24 už, prieš, atmesta. 96 už, prieš, atmesta. 97 už, prieš. Ne, visiškai aišku, 97 balsuojame kortelėmis. 97 balsuojame. Chiusa la votazione. Baigime balsavimą. 41. Vienas prieš atmesta. 98 už. Prieš susilaikė atmesta. 29 už, prieš, susilaikė atmesta. 100 už, prieš, susilaiko atmesta. 18, 11 kompromisas priimta. 107 už, prieš, atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 114. Sekundėlę. Bene, 114 non si... 100, dėl 114 nereikia balsuoti. Tryliktas už, prieš, priimta. Šimtas dvidešimt antras. Pasuojame. pirmininkė. Ankstesnėme sąraše buvo įsivėlusi klaida. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes balsavome prieš 119, bet balsavimo dar nevyko. Šimtas dvidešimt du. Atmesta. 14 kompromisas už. Keturioliktasis kompromisas už. Šimtas 22 pakeitimas, balsuojama elektroniniu būdu, kadangi buvo prašoma. Pradome balsuoti. 112. Šimtas dvidešimt du. Elektroninis balsavimas. Baigime balsuoti. 34 už, 33 prieš. Primta. Keturioliktasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš susilaikė atmesta. Elektroninis balsavimas dėl 130. 130 elektroninių būdų balsuojame. Baigiame. Trisdešimt septyni prieš atmestą. Šimtas trisdešimt pirmas. Dėl jo reikia taip pat balsuoti už, prieš, susilaiko. Neaišku, neaišku, dėl 131 balsuojame kortelėmis, dėl 131 pakeitimo. Šeši kolegos nebalsavo. 131. Baigime 48 prieš, 18 už. Atmesta. 15 kompromisas už. Prieš. Priimta. 137 pakeitimas už, prieš. Susilaiko atmesta. 138 už, prieš. Susilaiko atmesta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 145, ne. 145 reikia balsuoti už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 146 už, prieš, susilaiko atmesta. 147 už, prieš, susilaiko atmesta. 150 už, prieš, susilaiko atmesta. 151 už, prieš, susilaiko atmesta. 152 už, prieš. Neaišku. Ar pavargote kelti rankas? Balsuojame dar kartą 152 kortelėmis. Baigiame. 36 plus. 153 už prieš susilaiko priimta. 154 atmestas, 155. Balsuojame prieš susilaiko neaišku. 155. Balsuojame kortelėmis dėl 155. Baigiame balsuoti. 37 už priimta. 157 balsuoti nereikia. 158 už, prieš, susilaiko atmesta. 159 už, prieš, susilaiko atmesta. 160 už, prieš, susilaiko atmesta. 161 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet reikėtų pasitikrinti 161. Balsuojame kortelėmis 161. Baigiame. Rezultatai. 40 prieš. Atmesta. 162 balsų už, prieš susilaiko atmesta. 18 kompromisas už, prieš, priimta. 164 už, prieš, susilaiko, atmesta. 166 už, prieš, susilaiko, atmesta. 169 už, prieš, susilaiko, atmesta. 170 už, prieš, susilaiko, atmesta. 171 už, 170 balsuojame kortelėmis. Šimtas septyniasdešimtasis pakeitimas, balsuojame. Baigiame. 37 už priimta. 171 už prieš susilaiko atmesta 162 už prieš priimta 163 už prieš susilaiko priimta 174 už prieš susilaiko atmesta. 65 atmestas, 174 dar kartą balsuojame kortelėmis. Taigi pasitikrinimas niekada ne, ne nepamaišys, tačiau vienas socialistas atrodo yra per daug pagal mūsų balsavimo sistemą. Baigiame balsuoti. 39 prieš, 25 už, atmestami. 176 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, priimta 181 už prieš atmestą. Ašto, 183 už prieš susilaiko atmestą. 184 už prieš susilaiko atmestą. 191 už, prieš, susilaiko, atmesta 192 už, prieš, susilaiko, atmesta 193 už, prieš, susilaiko, atmesta 194 už, prieš, susilaiko, atmesta 194 nelabai aišku. Balsuojame kortelėmis. 194. Balsavimas pradėtas. Baigiame. 38 už Tačiau man buvo pasakyta, kad reikėtų dar balsuoti dėl 190. 189 už prieš susilaiko atmesta ir 190 už prieš susilaiko atmesta. 124 už. Jau balsuota už

51 vienas už priimta, 128 už, 128 prieš, susilaiko priimta, 129 už, 128 grįžtame dar kartą, balsuojame kortelėmis, 198. 198. Chiusa la votazione. Visi balsavo, baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 38 už, 29 prieš priimta. 199. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 20 kompromisnis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 206. 214 pirmininkas atsiprašo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Atmest atsiprašau. 215 e, atsimtas, kaip ir 207. Dabar balsuojame dėl 200. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 205, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 207 atsiimtas, 203, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 211, kas už. Dėl 203 norite patikrinti elektroniškai, prašom. Chiusa la votazione. Balsavimas baigiamas. 52 prieš, 14 už. Atmesta. 211 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 216 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 218 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 219. Kas už? Atsiprašo pirmininkas. Atmetėme 218, todėl balsuojame už 217. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 220. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 219. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta Atmesta. 221 už, prieš, susilaikė, atmesta. 222 už, prieš, susilaikė, atmesta. 220. 222 nori parlamentarai patikrinti elektroniškai. Baigiame balsuoti elektroniškai. 45 prieš, 21 už, atmesta. 223 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 224 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 226 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 230 kas už, prieš, susilaikė, Manau, kad atmesta. Ar norite patikrinti elektroniškai? Balsuokime elektroniškai dėl 230. Pradedame. Balsavimas baigiamas. 31 prieš, 30 už. Atmesta. 231. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 232. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 233 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 234 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 235 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 236 kas už prieš susilaikę priimtas. 237 atkrenta, 238 kas už prieš susilaikė atmesta, 239 kas už prieš susilaikė atmesta, 240 kas už prieš susilaikė atmesta, 241 kas už prieš susilaikė atmesta. 242, kas už, prieš susilaikė atmesta. 243, už, prieš susilaikė atmesta. 244, kas už, prieš susilaikė atmesta. 245, kas už, prieš susilaikė atmesta Atmesta. 246. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 247. Kas. Jis atsiimtas. 248. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 249. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. O dabar legendinis 250. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ar jis buvo atsiimtas? Prašom, ar jūs norit pasisakyti, ponė Omar Omarointen? Pirm... Pirmininkė, 250 pakeitimas, aš jau pranešiau. Mes norėjom jį atsijimti. Nebent socialistai pakeistų savo nuomonę dėl 12 ir 13, kur kalbame apie integravimo galimybės. Taigi mes tikimės, kad jis yra atsiimtas 250. Prisiminkit e, tai, ką sakiau, kai balsuosim dėl 12, 13 ir 313. Ponas Howitt. Aš girdžiu, ponia Umarontin. E, aš norėčiau, kad būtų įrašyta į protokolą. E, ir pirmininkė gal gali dabar pranešti, ar, mes, ar pakeitimas buvo atsiimtas, ar mes dėl jo balsavome. Nes vakar buvo pasiektas e, susitarimas ir aš norėčiau, kad jis nebūtų pakeistas. Let's, let's, let's new... Aiškiai pasakykim, susitarimas yra naujas. Vakar vakare aš nesutikau atsijimti šio pakeitimo, nes man nebuvo leista tai padaryti. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas. Kaip geros valios ženklą aš atsijimu šį pakeitimą, paskalbėjusi su ponė Flaster. Aš atsijimu šį pakeitimą, aiškiai sakau, bet aš norėčiau, kad jūs išlaikytumėt ankstesnės ten įrašytas formuluotės. Vadinasi, kad aš dar kartą noriu jūsų paprašyti, kad uh, atsiimtume 12, 13 ir 313 pakeitimus, arba bent jau dėl, prieš juos balsuotumėte. Pozicionė, però. Aišku, supratom, kokia jūsų pozicija. Tačiau norėčiau ir aš, ir mes visi sužinoti, ar pranešėja nori atsijimti 250 bet kokiu atveju. Ar atsijimti tik su ta sąlyga, kad socialistai sutinka atsiimti 12 ar 13. Ar galėtumėt paaiškinti, ar jūs atsiima 250 be jokių išlygų, ar reikalaujate, kad socialistai atsiimtų 12 ar 13? Bet socialistų 12 ar 13 atsiemimas nėra sąlyga. Atsijimu be jokių sąlygų, besąlygiškai. Tačiau aš tikiuosi, kad ir kitos dalis, tikiuosi, kad ir kitos dalis bus įsimtos. Tada nebalsuosime dėl 250, o balsuosime dėl 251. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 252. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 253. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta Atmesta. 254 kas už, prieš susilaikė atmesta. 255 kas už, prieš susilaikė atmesta. 256 kas už, prieš susilaikė atmesta. Priim, atsiprašau, priimta. 257 atsiimtas. 258 kas už, prieš susilaikė atmesta atmesta. 259 už, prieš, susilaikė, atmesta. 260 nebalsuojame dėl jo. 261 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 262 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 263 kas už, dvi dalys, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė e, priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Puiku. Dar kartą balsuojame dėl 263 antros dalies elektroniškai. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. 36 prieš, 32 už. Atmesta. 264 kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 21 kompromisas kas už. Prieš, susilaikė, priimta. 270 kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 266. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 269. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 271. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 272. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 273 276 pirmininkas sako. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet nesu visiškai tikras, todėl patikrinkime elektroniškai. 276. Balsuokime. E Balsavimą baigiame. 77, 37 prieš, 31 už atmesta. 277 kas už, prieš susilaikė. Taip pat kaip praeitą kartą atmesta. 278 kas už, prieš susilaikė atmesta. 279 kas už, prieš susilaikė atmesta. 280 kas už, prieš susilaikė atmesta. 282 kas už, prieš susilaikė atmesta. 281 kas už, prieš susilaikė atmesta. 22 kompromisinis kas už, prieš susilaikė priimta. 284 kas už, prieš susilaikė atmesta. 285 kas už, prieš prieš susilaikė atmesta. 290 kas už prieš susilaikė priimta. 291 kas už prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet vėlgi nesu tikras. Patikrinkime kortelėmis, dėl 291 balsuojame. Cinque colleghi. Penki kolegos nebalsuoja, bet vis tiek jau baigėme balsuoti. 41 prieš 21 už atmesta. 292 kas už, prieš susilaikė atmesta. 293 kas už, prieš susilaikė atmesta. 294 kas už, prieš susilaikė atmesta. 295. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 296. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 297. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 298. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 300. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 301. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 302. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 303. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta atmesta. 304 už prieš susilaikė atmesta. 305 už. Tikriname elektroniškai 304. Balsavimą pradedame. 304 elektroninis patikrinimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 51 prieš 17 už. 305 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 306 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 307 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 308 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 309 kas už, Tikrinkime elektroniškai 308. Pradedam aperta la votazione elettronica di controllo. Ma... Balsuojame dėl 308, 9 parlamentarų balsų trūksta. 5 betrūksta. Atrodo, kad kai kas išėjo kavos, o gal kas užsnūdo. Baigiame balsuoti. 50 prieš, 16, 16 už atmesta. 309 kas už prieš susilaikė atmesta. 310 kas už prieš susilaikė atmesta. 311 ir 12 vienodi kas už prieš susilaikė atmesta. 313 kas už prieš neaišku. Balsuokime kortelėmis dėl 313. Tai vienas iš kontroversiškiausių pakeitimų, dėl kurio buvo tariamasi siekiant susitarimo. Dar du nebalsavo, bet jau baigėme balsuoti. 37 prieš, 25 už, atmesta. 314 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 315 kas už, prieš, susilaikė, at, priimtas. 7 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6 kas už, šeštasis atsiimtas. Tada balsuojame dėl aštunto. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devintasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Dešimtas, kas už prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas, kas už prieš susilaikė atmesta. Tryliktas, kas už prieš susilaikė atmesta prieš susilaikę atmesta. 14. Balsuosime dėl 14. Kas už? Prieš. Aš net nebežinau. Patikrinkime elektroniškai. votano, sei colleghi che non votano. Dar šeši nebalsavo. Baigiame balsuoti. 47 prieš, 19 už, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17, 16, 16, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 17 už, prieš, susilaikė atmesta. 18 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 19 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 20-21 atsimti, pirmasis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis už, prieš susilaikę, manau, kad priimta. Trečias tokiu atveju atkrenta. Ir periname prie ketvirtojo, kas už. Prieš susilaikę priimta. Ir penktasis paskutinis pakeitimas, dėl kurio balsuosime elektroniškai. es noch mal, man möchte es noch mal hören. Ab... Norėčiau, norėčiau dar kartą išklausyti jūsų nuomonės, dabar, tačiau dabar prieimė kritinį tašką ir turiu priminti, kad buvome susitarę dėl kompromiso. Dėkoju, kad socialistai suprato, jog reikia laikytis kompromisui. Man visada buvo malonu bendradarbiauti su kolega svoboda. Todėl aš pasakau už be išlygų. Ačiū, ponė Omanroiten. Ačiū už tai, kad pirmininkavote paskutiniai balsavimo daliai. Sveikinu Jūs, nes balsavimą jau baigėme. Tik penki balsavo prieš ir trys susilaikė. Taigi Jūsų pranešimas yra priimamas 51 parlamentariui pasisakius už. Romilčev norėtų pasakyti. Gerbiamas pirmininkė, aš prieš daugelį metų jau supratau, kad reikia laikytis kompromisų, dėl kurių susitarėme. Taip pat suvokiau, kad apie kompromisus visuomet reikia sakyti tik tiesą. Šiuo atveju pasiektas kompromisas e, buvo susilaukė visų paramos ir su visa pagarba ponio Manroitin, aš noriu pasakyti, kad turbūt reikėtų visiems parlamentarams išmokti pamoką, kad kompromisų reikia laikytis. Ačiū, paprašysiu pono Budis perimti pirmininkavimą toles, toliau posėdėje, o aš su visais atsisveikinu. un vote pareil. Euh, nous poursuivons la séance. Tęsėme posėdį. Point sur euh, la résolution concernant. Dabar kalbėsime apie rezoliuciją dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir aptarsime padėtį, kuri pastaruoju metu pradėjo kelti neramumą. E, opozicijos partijų e, sprendimai pradėjo už, užblokavo parlamento darbą. Ir aš suteiksiu žodį ponui Taleriui, kuris yra mūsų pranešėjas ir jis pristatys savo rezoliucijos pagrindinius momentus. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dėkuoju pirmininkė gerbiami kolegos. Po šio įdomaus balsavimo dėl Turkijos ir e, Kroatijas, Kroatijos pakalbėti apie kitos valstybės paraišką tapti ES nare, tai yra apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Aš manau, kad mes įnešime savo indėlį į tai, kad šios dabartinės valstybės kandidatės kartu taptų ES narėmis. Turiuomenyje buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonija ir Islandija. Šiandien jau praėjo, šiandien jau sukanka vieneri metai po mūsų praėjusių, praėjusio sprendimo rezoliucijos. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos šios rezoliucijos ypatumus. Rezoliucijos dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Šitos rezoliucijos projekte yra siūloma, kad buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Respublika turėtų teisę pradėti artimiausių metus dėrybas dėl stojimo. Labai svarbu pasiūsti tą svarbiausią signalą, kadangi buvus Jugoslavijos Respublikos Makedonija ir toliau atitinka visus dėrybų pradžios aspektus, tai patvirtino prieš keletą mėnesių Europos komisija ir todėl šioje rezoliucijoje yra siūloma pradėti dėrybas. Mes apgailę staujame, kad taryba dar nepradėjo dėrybų ir todėl raginame tarybą tai padaryti artimiausių metų. Pirmininkas minėjo, kad šioje rezoliucijoje išreiškiamas ir nerimas dėl pastarųjų įvykių šioje Respublikoje. Susidurėme su trijų lygių problemomis. Šioje valstybėje trūksta politinio dialogo, o pastaruoju metu netgi buvo boikotuojamas darbas parlamente. Opozicinės partijos atsisakė bendradarbiauti parlamente. Kita problema yra teismų priklausomumas. Negalima kalbėti apie teismų nepriklausomumą. Ir dar yra problemų susijusių su žiniasklaidos laisvė. Galbūt taip pat reikėtų kalbėti apie žiniasklaidos laisvės suvaržymą. Ypatingasis įgaliotinis, dirbantis Skopijoje, nuveikė didžiulį, labai reikšmingą darbą. Tai yra ambasadoris Fuere, kuris netgi savaitgaliais dieną ir naktį siekė padėti Makedonijos Respublikoj pasiekti pažangos. Jis, žinoma, sulaukė ir asmeninių grasinimų ir išpolių prieš jį ir tai, žinoma, situacija, kurios negalime toleruoti. O kaip minėjau, žiniasklaidos srityje yra taip pat įvairių problemų. A1 e, televizijos kanalas buvo patyręs tam tikrą spaudimą buvo išaldytos šio transliuotojo sąskaitos, tačiau po kurio laiko vis dėlto valstybė suprato, kad ir kritinė, kritinė, kritiška žiniasklaida yra reikalinga ir dėl leido naudotis savo sąskaitomis šiai žiniasklaidos priemonė. Zgodilo. Upam, da. Kai girdime apie tokius dalykus, atrodo, kad tai yra neteisinga informacija, bet vis dėlto tai yra tiesa ir todėl tikimės, kad vyriausybė atsižvelgs į mūsų kritiką ir e, neleis ministerijai kištis į žiniasklaidos veiklą ir nustatyti, kas yra objektyvu ir kas yra neobjektyvi informacija. Taigi yra tam tikrų kritikuotinų dalykų šioje Respublikoje, bet reikia pripažinti, kad yra ir pasiekta pakankamai daug pažangos. Anksčiau buvusi Jugoslavijos Respublika, Respublika Makedonija vadinama kritiška e, valstybė ir Pagal šią rezoliuciją joje galite įsiskaityti ir pastebėti, kad yra 10-11 sričių, kuriuose Makedonija pasiekė ženklios pažangos. Yra, žinoma, ir dar kitų dalykų, kuriuos reikia taisyti, siekti pažangos. Labai svarbu, kad valstybės vyriausybė gautų atitinkamas gairias kuriomis turėtų vadovautis. Pavyzdžiui, kova su korupcija yra labai svarbus veiksnys. Mes pritarėme vyriausybės veiksmams šioje srityje, bet kartu norime atkreipti dėmesį į e, veiksmingumą ir taip pat į tai, kad įstatymai kovai su korupcija turėtų būti nešališki. Šiais metais sukanka dešimt metų po to, kai buvo pasirašytas Ohrid pagrindų susitarimas. Per tą laik, laikotarpį buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės viduje užtikrino pakankamai gerus ryšius tarp politinių uh, partijų ir atskirų visuomenės sluoksnių. Todėl šitas dešimtmetis po sutarties pasirašymo yra labai svarbus e, ženklas, labai svarbus etapas, kai verta paminėti dar neišspręstas problemas. Bet to reikia atkreipti dėmesį, kad ši šalis vaidina labai svarbu stabilizuojantį vaidmenį regione, kuriame yra atsiustos ir ES ir NATO taikos palaikymo pajėgos. Todėl, galvodami apie bendrą užsienio ir saugumo politiką, mes turime paminėti šios Respublikos vaidmenį, tačiau rezoliucijoje atkreipiamas ir Zimbabvės pavyzdys, dėmesys į Zimbabvę, kuri šiek tiek per toli nuėjo vykdydama tą tokią tarpininko funkciją. Be to reikia atkreipti dėmesį, kad yra šiokia tokia įtampa buvusioje Jugoslavijos Respublikos, Respublikoje Makedonijoje yra tam tikros trinties tarp e, įžymių politikų ir mes, parlamentarai, turėtume pamėginti ne tik tai e, paremti vienas arba kitas vietos politinės jėgas, mes negalėtume nuspręsti, kas turėtų kandidatuoti į kurios Balkanų valstybės parlamentą. Mes negalime piešti situacijos tik baltomis arba tamsiomis spalvomis, mes tiesiog turime išlikti neutralūs, kadangi esame suinteresuoti, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonų, Makedonija taptų įvairialypė, daugialypė valstybė. Taigi yra įvairiausių pasiūlymų šioje rezoliucijoje, aš tikiuosi išsamios diskusijos, naujų pasiūlymų. Žinoma, gali tekti pakeisti tam tikras nuostatas, patikslinti jas. Aš žinoma, išklausysiu jūsų pasisakymų ir pasiūlymų. Merci. Euh, compte tenu du nombre d'orateurs et du temps. Ačiū. Mes e, turime sąrašę keletą norinčių pasisakyti, tačiau nedaug laiko, todėl mes turėsime riboti kalbėjimo laiką. Prašyčiau kalbėti ne ilgiau nei 3 minutės. E, pirm, šešėliniams pranešėjams ir kiti tik tai po minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Talerio pranešimas yra labai gerai subalansuotas. Jame yra daug objektivumo, kurį reikėtų visiems pasveikinti. Kaip jau ponas Taleris pastebėjo, labai daug šio pranešimo e, momentų yra svarbus, bet aš išskirčiau porą dalykų. Pasiūlymas, e, kad dėrybos turi būti pradėtos Ir tą turėtų padaryti taryba. Pateikti pasiūlymą turėtų taryba, nes makedoniečiai padarė labai daug pažangos. Nors, žinoma, problemų dar išlieka. Aš, kiek žinau, e, šio sutarties metinės turėtų būti paminėtos Tačiau, kiek žinau, Albanų intencijos nėra labai palankios makedoniečiams. Taip pat, manau, reikėtų pasveikinti teisingumo sistemos pokyčių pažangą, tačiau taip pat reikėtų pareikalauti, kad Skopje e, labiau pasistengtų užtikrindama teisingumo nepriklausomybę kad būtų išvengiama ne tik politinio spaudimo. Taip pat reikėtų pagalvoti apie makedoniečių politinės e, bendruomenės elgesį. Jie turėtų elgtis e, geriau, europietiškiau ir turėtų būti sukurtas geresnis dialogas tarp skirtingų politinių jėgų. Tai yra būtina, kad valstybė galėtų eiti link Europos. Taip pat aš manau, kad reikėtų pasveikinti e, pokyčių tarp Serbijos e, ir Makedonijos gerėjimo e, rezultatus. Žinome, kad taip pat yra neseniai pasirašyti kelionių dokumentai, yra energetikos įstatymas pasirašytas, kuris atitinka Europos direktyves. Aš manau, kad šie kryptimi reikėtų pateikti pakeitimų, tačiau vis tik tai tikiuosi, kad sukursime visų politinių frakcijų konstruktyvę poziciją Makedonijos atžvilgių. Merci, Ačiū. Ponas Brokas, minutė 30. Dėkoju, kad suteikėte žodį dabar. Aš greitai turėsiu išvykti iš posėdžio. Norėčiau padėkoti pranešėjai už uh, pranešimą, aš manau, kad reikia susitarti kuo platesnių mastų ir paskatinti buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tolesnę raidą. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tas svarbiausias klasikinės temas, tai yra korupcija, teismus, valdymą ir ten turi būti vykdomos reformos. O dėl žiniasklaidos, aš manyčiau, reikėtų pareikalauti konkretaus išsamaus tyrimo. Atrodo, kad yra numatytos nepagristi mokesčiai tam tikrom žiniasklaidos priemonėms, o kitos naudojamėsi didesnėmis laisvėmis. Aš nesu susipažinęs su šitą situaciją, galbūt sekretariatas turi daugiau informacijos. Vienas dalykas, mano manimu, yra labai svarbus. Žinoma, politinis dialogas turi tęstis, šitas politinis susiskaidimas nepadeda toliau vystytis šiai visuomeniai. Tačiau jeigu yra tokių, kurie kritiškai nusiteikia reformų atžvilgių, žiniasklaidos atžvilgių, tai vis dėlto nereiškia, kad tos jėgos turėtų boikotuoti darbą parlamente. Jeigu opozicija yra, ne, nepritarė tam tikroms nuostatoms arba rinkimų rezultatams. Nemanau, kad yra priimtina opozicijai apskritai išeiti iš parlamento ir tiesiog nedalyvauti jo darbe. Todėl labai aiškiai reikėtų pasakyti ir paraginti opoziciją grįžti į parlamentą, parodyti, kad jos nuostatos pozicija yra kitokios, kitaip demokratija ES yra neįmanoma. Neįmanoma nieko pasiekti, nedirbant parlamente. Tai reikia aiškiai pasakyti opozicijai. Ačiū, ponė Ibris Sadžič, šešėlinė pranešėja. E, Mes turim šešėlinį pranešėją tai pačiai frakcijai, dar vieną. Aš nesu šešėlinė, sako Brisagič. Ką? Sorry. So you want to speak or Mr. Kukan? Jag vill, jag vill... Aš irgi kalbėsiu, bet šiek tiek vėliau, nes jis yra šešėlinis pranešėjas. Ponas Kukan. Ačiū. Pone ir ponės, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Zoran Taler už labai rimtą dokumentą, kuris yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms. Jų reikia. Aš noriu pritarti jo žodžiams dėl būtinybės pradėti dėrybas e, dėl narystės su Makedonija, įmanoma, kiek įmanoma greičiau. Ankstesnėme pranešime 2010 metais E, mes pripažinome, kad Makedonija padariusi rimtą pažangą ir kad ši šalis dar toliau stumsis į priekį. Todėl apgailestauju, kad E, e, iki likščiolinė plėtra nebuvo tokia teigiama, kaip tikėtasi. E, žinome, kad šalyje yra politinė įtampa ir žinome, kad opozicija bokotoja parlamentą, tačiau tai nėra būdas įtampai išspręsti. Politinius, politinės prieštaras reikia spręsti politinio dialogo būdu tarp institucijų, kurios yra tam tikslui sukurtos. Kitai, kitu atveju, kaip jau matėme, problemos tik tais gilės ir e, tam nėra jokių, jokio poreikio ir priežasčių Makedonijai. Taip pat pastebėjau, kad labai daug dėmesio yra skiriama žiniasklaidos laisviai. Sutinku, kad šitą klausimą reikia pranešime atitinkamai minėti, ypač turintie omenyje, kad e, labai smarkiai sumažėjo. E, laisvė e, dabartin, dabartinėms žiniasklaidos priemonėms. E, kalbant apie pažangą, sulaikyti dar vieniems metams Makedoniją nuo dėrybų pradžios tikrai nepadės pagerinti jau ir taip įtemptos situacijos šalyje. Priešingai, manau, kad tai iškels uh, E, dar labiau padidins etninę ir nacionalinę įtampą bei politinę įtampą. Ir manau, kad Makedonijai reiktų koncentruotis į, į teigiamą darbotvarkę, Europos darbotvarkę. Todėl aš manau, kad a, e, sulaikyti Makedoniją nuo dėrybų pradžios e, nėra geras pasirinkimas. Manau, kad mes turėjome tai pradėti kiek įmanoma anksčiau. Ir ta, tas vilkinimas neigiamai įtakos ne tik Makedoniją, bet ir kitus regionus, reg, kitas regiono dalis. Mes kaip politikai turime įvesti daugiau vizijos ir perspektyvų šiam regionui. Mes turime šalyse e, skatinti teigiamus pokyčius, užuot jas sulaikant. Ačiū. Pone Kornelison. Pirmiausia, Zoran, norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Jame paminėti tokie svarbus klausimai. Labai džiugu, kad pagrindinis e, klausimas yra paminėtas pranešimo pabaigoje. Politinė situacija dabar yra pati svarbiausia be abejo ir manau, kad tai nėra labai geras e, ženklas Makedonijai, e, nes dabar joje yra daugiau vidinių nei išorinių problemų. Mm, parlamento boikotavimas regione sukėlė didelį pasipiktinimą ir tai iš tikrųjų labai kenkia Makedonijos pažangai. Aš manau, kad labai svarbu, jog mes kaip parlamentas liktume nešališki. Be abejo, jūsų politinės šeimos nariai daro jums spaudimą, kad pritartumėte vienai ar kitai pusiai. Mes, e, žalieji, netgi taip pat esame, patiriame spaudimą iš mūsų partijos, nors tas spaudimas nėra labai didelis. Tačiau mes turime likti nešališki. Boikotavimas nėra atsakymas. Tai yra Tačiau taip pat e, atsakymas nėra vyriausybės politiniai žaidimai gale. Aš labai tikiuosi, kad visos partijos susitars tarpusavėje. Aš skaičiau kelis pranešimus e, spaudai e, apie šį klausimą. Na ir aš taip pat ne, nekalbu, kad tai yra parlamento um, procedūrinis klausimas, tai yra politinė kultūra. Ir taip pat reikia nepamiršti, kaip yra elgiamasi su NVO, kaip politikai žiniasklaidoje kalba apie vienas kitą, apie mažumas ir taip pat apie ES delegacijos vadovą. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra proceso decentralizavimas. Parnešime tai paminėta. Kaip aš supratau, iš savivaldybių Makedonijoje viena iš pagrindinių problemų yra, kad jos gauna atitinkamas užduotis, tačiau joms įgyvendinti netu, negauna pakankamai lėšų. Tai reikia paminėti. Dėl aplinkosaugos politikos. Aš kalbėjau su premjeru Gruevski dar gruodžio mėnesį ir atrodo, kad jis ne visiškai supranta, kas yra aplinkosaugos politika. Uh, Jis tik paminėjo medžių sodinimo dieną kaip patį svarbiausią pavyzdį Makedonijos aplinkosaugos politikos kontekste. E, turbūt reiktų labiau pabrėžti šią sritį. Dabar dėl pavadinimo. Man tai tikrai kelia didelį nerimą ir susijaudinimą, nes situacija tokia pati kaip ir praėjusiais metais. Faktiškai nepasistumėta į priekį. Aš manau, kad mes turėtume pradėti mąstyti apie problemos sprendimo mechanizmą dvišalių e, pagrindų ne tik šiuo atveju, bet ir kitais atvejais tarp kandidačių valstybių narių, kandidačių ir valstybių narių. Ir taip pat mes turėtume kreiptis į e, Europos komisiją ir vadovų tarybą kad um, jie turėtų galvoti, aptiksliau, Europos komisija ir ministrus, kad jie pradėtų galvoti apie mechanizmus, kaip įspręsti tokias problemas. Ačiū. Ponas Tanak. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau uh, pasveikinti poną Taler parengus šitą pranešimą. Uh, tačiau mes pamiršome Juotkalnyje. Uh, e, jūs minėjote Turkiją, uh, Makedoniją. Mes tik nubalsavome nuo Juotkal, uh, dėl Juotkalnyjos. Nepamirškite, kad reikia uh, ją paminėti kaip kandidatę. Šitas pranešimas yra labai nuoseklus ir labai sveikinu jūs dėl to. Mano frakcija mano, kad čia yra per daug neigiamybių paminėta tokiais, dėl tokios e, smalk, smulkios šalies, kuri iš tikrųjų dabar kovoja su boikotu ir didelė įtampa, kuri e, iškilusi šalyje. Ir e, yra kelios rytis, kur aš pateiksiu pakeitimus, ypač dėl žiniasklaidos laisvės, tai jau buvo minėta, taip pat dėl. Um, FTA e, problemos ir e, jie labai smarkiai kovoja dėl to, kad pritrauktų daugiau investicijų iš išorės. Taip pat aš. E, taip pat jūsų delegacijos vadovas buvo kritikuojamas. Norėčiau paminėti ir šitą klausimą. Makedonijos E, keli politikai mane, kad jis per daug kišosi ir faktiškai kiekvieną politinį klausimą komentavo žiniasklaidoje, e, dėl kurio buvo tariamasi e, parlamente. Aš nemanau, kad diplomatas turėtų taip elgtis ir jis neturėtų. Uh, uh, jis turėtų tai palikti vietos politikams. Ir Europ, Europos Sąjungos diplomatas turėtų likti savo vietoje. Aš manau, kad iš tikrųjų šitie kaltinimai yra pagristi ir tikrai manau, kad diplomatai turėtų šiek tiek e, pasilikti nuo šaly ir nedalyvauti vidiniuose debatuose. Aš nemanau, kad pakankamai paminėtas ir darbas, kuris Makedonijoje nuveiktas Romų atžvilgiu. Aš e, taip pat e, nepritariu jūsų komentarams dėl kovos su abortų e, kampanijos. Aš pas asmeniškai esu prieš abortus. Kiekvienas gali turėti savo nuomonę dėl abortų. Tačiau tai turi likti vidinis Makedonijos klausimas. Ir tie, kurie turi kategorišką nuomonę dėl abortų, tai tikrai nemanau, kad tai reiktų minėti pranešime, e, kuris kalba apie pasirengimą narystėje Europos Sąjungoje. Aš manau, kad tai yra jų parlamento vidinis klausimas. Jeigu paminėjote šitą kampaniją, tai reikia paminėti ir kitas kampanijas, kaip pavyzdžiui, kovos su rūkimu arba būtinio smurto e, ko kovos kampanija ir taip toliau. Taigi aš iš tikrųjų pateiksiu pakeitimą ir prašysiu, kad šita, šitos kampanijos paminėjimas būtų išbrauktas. Ačiū. Uh, merci. Ačiū. Pone Kopa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Ζόραν Τάλερ για την ειλικρινή και έντιμη. Ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti kolegą Taler, kuris e, labai aiškiai ir e, nuoširdžiai įvertino uh, mūsų kaimininė valstybė. Kaip jūs mums parodė, pažangos yra pasiekta labai daug, e, tačiau išvelgiame ir tam tikro e, pablogėjimo žiniasklaidos laisvės, pavyzdžiui, atžvilgių ir matome, kad politinė opozicija dabar boikotuoja parlamento sprendimus. Uh, ir tai netitinka ES principų. Vyksta teismų reforma, tačiau ji nevyksta pakankamai patenkinamai greitai, bet to išvelgiame daug meritokracijos atvejų e, buvo pasakyta taip pat, kad yra bandoma tarsi kovoti prieš vėją ir nieko nėra pasiekta visi projektai numatyti 2014 metams dar nėra pasiekti. Dėl pavadinimo. Su Graikijos vyriausybė pavadinimo problema dar nėra išspręsta. Tačiau šiandien niekas negalėtų pasakyti, kad e, Graikija yra atsakinga už e, visas ten atsiradusias problemas susijusias su pavadinimu. E, mes negalime e, dabar atmesti to bilinėjimosi e, būtinybės. Graikijos vyriausybė yra nustačiusi aiškės sąlygas. Ir e, mes pirmiausia turėtume galvoti apie tai, ar ta valstybė laikosi Kopenhagos kriterijų, ar nenubaudžinėja žiniasklaidos ir ar laikosi visų sustarimų. E, najprej bi čestitev Ačiū ponė pirmininkė. Predvsem za njegov pozitiven duh in pozitiven prispevek, ki veje iz njegovega poročila dyskusje i zmyślać pozytywne. Aš norėčiau pritarti šios rezoliucijos tekstui. Labai sunku tikėtis iš šios jaunos valstybės vien tik gerų žinių ir parlamentas ir politinis elitas yra nepatyrę. Tačiau kita vertus politinis elitas turi puikiai suprasti, kad dėrybų pradžia atidėnėjama jau šešerius metus. Todėl mes neturime toleruoti naujų priešų paieškos, naujų apkasų linijų ir taip toliau. Čia visuomenė yra daugelypė joje gyvena įvairių religijų atstovai ir todėl ši valstybė turi užtikrinti ir plėtoti dialogą valstybės viduje ir santykiuose su kitomis valstybėmis. Ir mes turime paraginti politinę vadovybę, paskatinti ją atkreipti dėmesį į šios dalykus. Be palankių žinių iš šios šalies mes negalėsime pareikšti palankios savo nuomonės. Mes negalime būti šios šalies plėtros arba stojimo advokatai, jeigu mums nebus pateikta jokių palankių žinių. ponas Ferri ir jo veikla šioje valstybėje kaip įgaliotinio kelia labai daug abejonių. Aš visus jo pasisakymus skaičiau, esu susipažinęs su jais. Ir Dėl požiūrio į šį įgaliotinį, mano manimu, reikėtų kaltintinio elito atstovus. Ponas Kovačev. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Taler e, dėl atlikto dar, už atliktą darbą, darbą rengiant šitą rezoliuciją. Mes visi E, žinome, kad visi su Vakarų Balkanai susiję klausimai yra daugiadimensiniai ir politiškai jautrus. Nėra uh, kito būdo, kaip, toliau, uh, kaip tik tais toliau pareng, parengti uh, Makedonijos pastangas įstoti Europos Sąjungą, tačiau taip pat jie turi uh, sustiprinti ko, kovą už žiniasklaidos laisvę ir žmogaus teisų apsaugą. Ir, um, dabar žinome, kad E, negalima užsinakti prieš tokius faktus kaip didžiausios e, televizijos stoties uždarimą. E, taip pat dėl Bulgarijos mažumos. Aš manau, kad labai daug gyvena Bulgarijos piliečių, turi, jų teisės turi būti tinkamai apsaugotos, tačiau tie žmonės nėra tinkamai apsaugomi. Ir šių tokių pavyzdžių kiekvienais metais vis daugėja. Labai gaila, kad matome, kad Makedonijos visuomenė išreiškia neapykantą tokiems žmonėms ir tai pritarė netgi valst... savivaldybės institucijos. Balkanai yra labai audringas regionas ir su daugybė konfliktų anks... praeitie. Ir manau, kad jie turėtų atverti komunistinių slaptųjų tarnybų archyvus ir tai šiame procese visiems turi, jiems turi būti privalomas reikalavimas. Tokia praktika yra ideologinis interpretavimas mokyklose, taip pat parodoma neapykanta kaiminų atžvilgių. Aš manau, kad ta praktika turėtų pasikeisti, jeigu jie nori būti ES dalimi. Ačiū. Anguakis pusantros minutės. Aš e, išsakysiu bendro pobūdžio pastabą apie šį pranešimą, kurį šiandien aptarėme. Manau, kad mes e, turėtume e, būti teisingi su buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žmonėmis. Mes pirmiausia turime kalbėti apie konkrečius dalykus, nekalbėdami per daug bendrai. Neretai mūsų komitetas sako, kad komisija rengia tokią politiką, kuri peržengia visas ribas. Mes turėtume aiškiau suprasti, koks yra ES institucijų vaidmuo, o mes tarsi neturime dabar jokios aiškios pozicijos. Mes rengiame pranešimą, mes išdėstome idėjas, išdėstome savo nuomonę apie susidariusią situaciją, o e, ta e, valstybėgi iš tiesų yra labai svarbi. Kitas dalykas, susidariusios aplinkybės toje šalyje išplaukia iš ES politikos iš dalies. Mūsų politika prikūrė ten problemų. Šioje praš... šiame pranešime nėra kalbama apie profesinių sąjungų laisvę. Mes kalbame apie nedarbą, bet e, kai kalbame apie bendrovės, pamirštame e, profesinės sąjungos, jų tiesiog nėra. Dėl pavadinimo klausimo. Aš turiu pasakyti, kad Graikijos bendrovės dirbančios Makedonijoje nesusiduria su jokiomis problemomis, nors jos yra tiesiogiai kaiminėje dislokuotos. E, turime suprasti, kad ES e, vadovai turi laikytis politikos, kuri būtų palanki Makedonijai. Ir e, šiame pranešime mes nekalbame apie jungtinių tautų ypatingojo įgaliotinio atliktus darbus šią temą. Ponas Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, čestitam gospodu Talerju. Dėkuoju, pirmininkė. Aš džiaugiuosi pono Talerio pranešimu ir taip pat džiaugiuosi tą šalyje pasiektą pažangą, neatsižvelgiant į blokadą, ekonominę krizę ir kitus sunkumus. Iš tikrųjų pasiekta ženklios pažangos ir teisingai šioje rezoliucijoje džiaugiamasi šią pažangą. Galbūt kai kurios rezoliucijos dalys yra per daug griežtos, kritiškos, galbūt reikėtų sušvelninti tekstą, žinoma, neužmerkiant akių prieš iškilusias problemas. Ši valstybė siekia ir toliau pažangos, deda didelės pastangas ir mes turime tai pripažinti, papildydami šitą rezoliuciją naujais faktais, informacija. Pavyzdžiui, 11 punkte yra sakoma, kad yra priimta nauja viešoje administravimo e, strategija, tai yra teisingai padaryta. Taip pat 18-19 punktuose yra kalbama apie jaunimo paieškas darbo, tą nuostatą reikėtų sustiprinti, taip pat užsienio investicijas pritraukti krizių, krizės akivaizdoje nėra e, labai lengva. O dėl parlamentų boikoto pritariu kolegoj Brok ir manau, kad vis dėlto reikėtų taip vertinti vidaus padėtį, kad nesudarytų vaistas apie mūsų šališkumą. Ibrisagič. Ačiū, ponė pirmininkė. Net ir aš norėčiau pasveikinti poną Talerį, parengus tokį pranešimą. Aš manau, kad turinys yra gana gerai pasvertas. Tam tikrais klausimais galbūt galėčiau e, pritarti pažangai, o po to, kai įvardinsiu pažangą, aš įvardins, išsakysiu savo kritiką dėl šio pasiūlymo. Aš norėčiau pabrėžti tai, apie ką jau daugelis kalbėjo. Politiniai stovyklai E, leidžiama pasireikšti per institucijas, o ne per gatves ar panašiai, ne per visuomenę. Negalima sustaikyti su tuo, kad parlamentas yra paliekamas Dievo valiai ir paskui sakoma, kad parlamentas netenkina e, rinkėjams duotų pažadų. Aš manau, kad apie tai galėtume padiskutuoti. Taip pat norėčiau išskirti tai, apie ką jau kalbėjau prieš penkerius ar šešerius metus, kai aš buvau šešėlinė pranešėja dėl Makedonijos. Mes turime labai atsargiai duoti signalus tai valstybei. Jeigu kažkas bus padaryta po trijų metų, mes vis tik dar turėsim laukti turbūt dėl kitų, žing, e, kitų žingsnių. Kodėlgi mes dabar vis dar dėlsime, laukiame, kodėl e, mes neįvertiname to, kas yra padaryta, kodėl mes neįsileidžiame makedoniečių. Makedoniečiai turi suprasti, kad jie gali, kad jie yra laukiami čia ir makedoniečiai turi būti skatinami dirbti toliau. Ta valstybė, kaip ponas Kukan sakė, nebegali toliau laukti e, dėrybų rezultatų. Ponas Svobod. Norėčiau pasak, pakalbėti apie vidaus politinę padėtį. Partijos, kurios išrinktos rinkimų metu turi dirbti e, parlamente, nepriklausomai nuo to, kas jums vadovauja, kokias pavardės ir taip toliau. Taip pat norėčiau pritarti, kad tik kalbėjusiai kolegiai. Mes iš tikro norime, kad šita valstybė būtų pakviesta dėrybų dėrėtis artimiausių metų. Tačiau nesuprantu, kodėl vyriausybė provokuoja kaimynus, pavyzdžiui, Graikiją savo nepagristais veiksmais. Be to sakoma, kad mes negalime būti šališki ir negalime kištis į vidaus reikalus. Bet kaip ten bebūtų, mes turime atkreipti dėmesį į bendros Europos e, vertybės ir todėl mes turime padėti nukreipti šios valstybės dėmesį tam tikrą kryptimi ir skatinti, kad būtų atsisakyta to uh, bukaus nacionalizmo. Merci. Monsieur Taler. Ačiū, panas Taleris. Thank you, Mr. President. I was told that we are really running out of time, so I can pirmininkė man pasakė, kad baigėsi laikas. Aš tik noriu pasakyti, kad Labai dėkoju kolegoms ir už kritiką, ir už paramą. E, dėl to tekstas bus tik geresnis. Labai atsiprašau už tai, kad padariau klaidą ir pamiršau Jotkalnyje. Tai labai e, svarbi kandidatė. Ir labai lauksiu diskusijos tesinio ir rezoliucijos patvirtinimo balandžio mėnesį. Ačiū. Merci, Stoler. Ačiū, ponė Talerį. O dabar pereiname prie Irako, mūsų santykių su ta šalimi. Taigi aptarsime darbo tvarkės 8 ir 9 klausimus bendrai. Kaip žinote, ES yra e, per savo programas ir vyriausius e, instrumentus dalyvauja tarptautinės bendruomenės veikloje Irane. Mes remiame Irano pereinamąją politiką siekiant stabilumo Ir mūsų dalyvavimas buvo tik sutvirtinas pasirašius bendradarbiavimo partnerystės sutartį su Irako vyriausybė. Tai yra pirmieji sutartiniai santykiai, kuriuos užmesgame su Iraku. Ir parlamentas turi pasisakyti dėl šio susitarimo. Mes turime jį patvirtinti. Mūsų e, kolega Mario Mauro čia yra, todėl aš jam iškart suteiksiu žodį. Dėkui. Grazie, signor Presidente. Eh, come lei ha già anticipato... Ačiū pirmininkė. Kaip tik sakėte, mūsų nuomonių pasikeitimo tikslas yra pakalbėti apie susitarimą tarp ES ir Irako. Tai yra pirmasis toks susitarimas. Iš tiesų, norėčiau, kad po susitarimo e, sektų e, pasiūlymas dėl rezoliucijos ir todėl dabar noriu pakalbėti apie e, savo ketinimus dėl tvarkos. Kam aš noriu rezoliucijos, kad būtų, kuris sektų šią nuomonę dėl susitarimo? Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, Irakas išgyvena labai e, subtilę, e, subtilų etapą, jeigu pasižiūrėtume į Irako istoriją ir dabartinės jo galimybės. Prisiminkime arabų pasaulio kontekstą, kuris labai e, stebinančiai ir ypatingai vystosi kiekvieną dieną. Taip pat pagalvokime apie Irako strateginę padėtį Tai yra labai subtili vieta. Ir žinome, kokie jų pagrindiniai kaimynai, kurie nori jų ateityje atlikti svarbų vaidmenį. Nepaisant viso to, aš noriu rezoliucijos. Aš manau, kad Irako visuomenė yra pilietinė. Ir e, ta pilietinė visuomenė pastaraisiais metais sustiprėjo. E, jie e, nepaliko likimo valiai savo ketino, ketinimo sukurti mm, savo institucijas, kurios turėtų stabilę ateitį, jeigu, aišku, visi bus už tokią taikę demokratišką ateitį. Manau, kad Irakui pilietinė visuomenė yra labai svarbi. Irakas nėra tik tai išpolių ir terorizmo šalis, e, išnaudojama tam tikrų grupuočių. Tai yra kompleksinė, įvairi visuomenė turinti labai daug kultūrinių ir verslo galimybių. Ir tos galimybės labai susijusios su, kitu pas, su likusiu pasauliu. Tad aš norėčiau tokio teksto, kuris būtų atskaitos taškas visiems Irake, kurie į, į, į Iraką kaip šalį žiūri kaip galimybę ne tik kaip komercinių sustarimų partneriai. Tad dėl ideologinių priežasčių aš e, tikiuosi, kad rezoliucija pritarianti tokiam susitarimui apskritai sulauks daug e, paramos. Aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai su manimi e, produktyviai tarsis ir taip pat tikiuosi, kad su, visom, su visais kolegomis bus įmanoma keistis nuomonėmis apie tam tikrus dalykus, kuriuo aš dar neįtraukiau rezoliuciją, tačiau aš juos dar svarstau. Tai yra, e, rezoliucijoje ir susitarime niekur nekalbama apie energetiką. Tai nereiškia, kad mes tų, prie šių temų nebegalime grįžti ir išreikšti savo vertinimo. Aš tikiuosi, kad mes galėtume kalbėti apie Amerikos e, karinių pajėgų išvedimą e, kaip e, svarbu veiksni Irako ateičiai. Ir norėčiau pasinaudoti galimybę tai paminėti. Nuo susitarimo parafavimo taryboje mes dar vis turime laiko svarstymams, klausimams, bent jau vienam iš jų, e, kuriame galėtume pamatyti kitokį Iraką, geriausiąją jo pusę. E, to, jo pilietinės visuomenės dinamizmą. Ir dabar E, išorės veiksmų tarnyba paskyrė ES ambasadorių ir į Iraką. Ir manau, kad e, tai geras momentas mums rimtai padirbėti ir visiems kartu dirbti. Mes kalbame apie 40 milijonų žmonių visuomenę, kuri e, iš Europos tikisi pagalbos. Ne tik, kad būtų pasirašytas susitarimas prekybos sustarimas. E, tai yra politinis e, momentas. Jie laukia iš mūsų e, tokių dalykų, kurie padėtų jų bendrai plėtrai, susitarimams ir vystimuisi visais lygmenimis Irake. Tad iš pirmosios diskusijos aš tikiuosi išgirsti kolegų nuomonę ir vertingų pastabų. kad toliau, toliau dirbdamas aš galėčiau kiek įmanoma patobulinti savo tekstą. Priminsiu, kad pakeitimus reikia iki, pateikti iki vasario 16-osios, tačiau ir po to mes galėsime grįžti prie esminės temos, tai yra prie to, kas šiandieną vyksta Europoje. Ačiū. Taip pour... Ačiū ponė Šešėlinė, pranešėja 3 minutės. E. Ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Mauro už pranešimą. Aišku, mes sprendžiame labai sudėtingą temą e, gyvybiškai svarbių regionui laikotarpiu. Geras ženklas yra tas, kad ES nusprendė bendradarbiavimo e, sutartį pa, pakeisti partnerystės sutartimi tačiau vis tik dar neaišku, kodėl atidedamas to sustarimo pasirašymas. Ir aš norėčiau sužinoti iš tarybos ir komisijos, kokios priežastys po to glūdi. Aš gavau kitokios informacijos apie terminus. Sekretoriatas sakė, kad net pakeitimų pateikimo terminas bus nukeltas vėlesniam laikui. Gal ponas Mauro, ką nors apie tai žino, tačiau aš čia turiu prieštaraujančios informacijos. Naujos vyriausybės formavimas sukuria tam tikrą valstybės radikalių pokyčių pagreitį. Valstybė e, skatina dabar nacionalinį susitaikymą, e, žmogaus teisų pagarbą, demokratijos įtvirtinimą. Ponas Mauro pateikė labai išsamų pranešimą, ypač akcentuodamas išpolius prieš krikščioniškasias mažumas Irake. Tačiau jis pamiršo aspektus, kurie yra nepaprastai svarbus socialdemokratams. Mūsų pozicija yra tokia, kad krikščionys susiduria su tokiais pat iššūkiais ir problemomis, kaip ir visos kitos etninės ir religinės grupės toje valstybėje. Būtent dėl to, kad ten yra didelis socialinis susiskaldimas, skurdas, korupcija, daugybė ekonominių problemų ir nėra teisės viršenybės įtvirtinimo. Žinoma, tų problemų yra labai daug ir mes turime siekti dėl jų susitarti. Praėjus aštuoniems mėnesiams po rinkimų vis dar. E, pa, pavyko pagaliau suformuoti naują koalicinę vyriausybę ir mes tikimės, kad ji sugebės išspręsti dar neišspręstas problemas. Būtent ji galės e, įgyvendinti tikslą sukurti stabilų ir saugų bei demokratišką Iraką, kuris palaikytų draugiškų santykių su kaiminėmis valstybėmis ir būtų integruota į tarptautinę bendruomenę, bet to jo visuomenė turi būti atvira ir subalansuota. Mums didžiausia susirūpinima kelia demokratija, teisės viršinybės principo taikymas ir žmogaus teisų padėtis. Visais tais klausimais e, padėtis dar apgailėtina. Atnaujinta mirties bausmė, kaltinama, kad egzistuoja slapti kalėjimai, vidaus reikalų ministerijos ir teisingumo ministerijos kalėjimai, kurie nėra rodomi e, ponas Almaliki tai neigia. Tačiau Human Rights Watch 2011 e, m. vasario mėnesio ataskaitoje sako, kad tokie kalėjimai egzistuoja. Taip pat kalbame apie spaudos laisvę, apie kankinimus ir kalinių nederamą traktavimą. Ypatingai reikėtų pabrėžti moterų e, poziciją. Žinome, kad dabar moterų sąlyg, gyvenimo sąlygos yra dar blogesnės negu Sadamo e, e, epochoje. Poligamija, e, vadinamieji, vadinamoji santoka malonumui, e, vis dar egzistuoja, moteris neturi dokumentų, moteris e, neturi teisių. Viskas, apie ką buvo kalbama 2005 metais, tebe egzistuoja. Ir moteris vis dar yra traktuojamos taip, kaip ten tradiciškai būdavo. Socialdemokratams Irake didžiausia problema atrodo ta, kad visos etinės ir religinės grupės gyvena visiškai nesaugiai dėl to, kad elgesi partizanai, sukarintos grupuotės, teroristai, nevaržomi ir tarptautinė bendruomenė nesugeba jų pažaboti. Todėl mūsų tikslas e, visų pakeitimų ir yra būtent toks. Viskas orientuota tą kryptimę, apie ką aš kalbėjau. Galiu pasakyti, kad e, pakeitimuose mes reikalausime demokratinės visą apimančios e, teisinės valstybės, kuri būtų palanki piliečiams ir visam regionui. Ačiū. Merci. Ačiū. Ponas Kačin. Merci, monsieur le président. Um, kot poročevalec v senci bi najprej čestital. Kaip šešėlinis pranešėjas, aš norėčiau padėkoti Mario Mauro už pirmą pranešimo dalį, pirmąjį projektą. Jis bus labai geras pagrindas toliau dėrėti su kitomis politinėmis uh, frakcijomis Irakas tikrai nusipelno mūsų dėmesio ir žinoma paramos. Tačiau šiuo metu Irakas savo veiksmais pakankamai nutolęs nuo mūsų ir manyčiau, kad verta būtų nusiųsti mūsų parlamento delegaciją į Iraką ir susitikti su Irako vyriausybės atstovais. Taip pat pritariu prezidento Talibanį nuostatai nepasirašyti mir, įstatymo dėl e, mirties bausmės, kurio reikalauja politinis elitas. Taip pat labai svarbu, kad nu- nurimtų visa politinė politinis klimatas šioje šalyje. Mes turime skatinti pažangą įvairiose srityse. Irako Kurdistanas yra ramus, stabilus ir perspektyvus regionas. Ten gyvenimas eina įprasta raida, įsteigiami nauji konsulatai, ekonomika klesti ir kasdienėme gyvenime galime matyti, kad pažanga vis stiprėja. Ir jeigu mes nenuvyksime į Iraką, tai turėtume padėti stabilizuoti padėtį Irake. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra provokacijos, provokacijos e, tigri kadangi jos tiesiog e, kenkia bendram įvaizdžiui. Mes turime patikslinti šią informaciją ir, žinoma, išreikšti savo požiūrį. Taip pat reikia paraginti Malikį, kad jis kuo greičiau suformuotų vyriausybę. Negalima toleruoti situacijos, kai nėra paskirti pačių svarbiausių sričių ministrai. Tai yra vidaus reikalų, gynybos ministras ir be šių pareigybių nepavyks pradėti kurti teisinės valstybės. Taigi visi reformos procesai turi būti tęsiami labai aktyviai ir intensyviai. Ministras pirmininkas Maliki pranešė, kad artimiausiuose rinkimuose jis nebedalyvaus tos viduržėmio jūros regiono e, žinios pasiekė ir Iraką ir aš manau, kad Irakas padarys atinkamas išvadas ir pradės ryštingai reformuoti, kurti vyriausybę. Uh, Mario Mauro van harte willen bedanken voor het, uh, het werk dat hij al geleverd heeft en uh,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 E, manau, kad Siriją reiktų paminėti bent jau vienoje iš e, įtraukų ir aš taip pat paprašyčiau tai įtraukti. Aišku, Sirija paminėta ir mūsų ankstesnėse rezoliucijose. Taip pat verta paminėti e, izidus, e, sib, sibus ir kitus, kuriems kyla e, m, rizika, pavojus. Socialistai, parlam, europarlamentarai susirūpinę dėl e, e krikščionių gyvenančių tame regione. Tai yra mažuma, kuri labiausiai kenčia nuo konfliktų. Ir e, e, tai vyksta etninis valymas tam tikrą prasme. Ir visiškai teisingai pastebėta e, ir tai pabrėžta šiame pranešime. Vienas e, milijonas žmonių Sadamo Huseino metu e, vadovavimo metu buvo nužudyti. Taigi aš manau, kad tai yra dideli, dideli pažeidimai visose bendruomenės dalyse. Taip pat paminėtas referendumas Kakukė ir uh, E, e, tai yra miestas, prie kurio netoliese yra daugybė naftos išteklių. E, labai gaila, kad yra dar kai kas paminėta įtraukose. Deklaracija padaryta, sudarašytas spalio šeštąją. Ir taip, taip pat koks kyla pavojus to Na, šiaip aš galiu pasakyti, kad mano frakcija pritar šitam pranešimui. Euh, non, Monsieur le Président, je crois quand même j'ai été le dernier rapporteur de ce Parlement pour l'Irak. Je... Aš buvau paskutinio pranešimo dėl Irako pranešėja. Aš prieš dvi savaitės buvau nuvykusi į Iraką ir norėčiau pasidžiaugti Mauro pranešimu, kuris yra labai geras pagrindas rezoliucijai. Mes turėtume mąstyti strategiškai. 2008 m. pranešime aš taip pat minėjau šią nuostatą. Labai svarbu sutelkti dėmesį į mūsų bendras vertybės, neapsiriboti vien tik tai stabilizaciją, bet ir skatinti demokratizacijos prodetus, procesus. Irakiečiai taip pat to pagėdauja. Irakiečiai sustikdami, priimdami mūsų delegacijas, buvo labai palaikiai nusiteikę bendradarbiauti, taip pat e, džiaugiasi, kad mūsų delegacijos atvyksta į Iraką, tačiau mes buvome šiek tiek per atsargus. Ir nekvietėme Irako delegacijos į parlamentą Mes turėtume atsižvelgti ir į bendrus ES interesus ir labai aiškiai suformuoluoti kai kuriuos dalykus, paminėdami e, prekybą naf, nafta, dujomis, taip pat turime atsižvelgti tai, kad Nabuko projektas yra labai svarbus, kad labai svarbums verslo interesai su Iraku, kadangi ir Turkija, ir Koreja, Kinija ir kitos valstybės labai aiškiai rodo savo dėmesį plėtoti verslo kontaktus su Iraku, todėl ir mes turėtume neapsiriboti vien tik e, aptakiamis frazėmis. Todėl mes turėtume ko gero paminėti ir Turkiją kaip atskaitos tašką, e, e, galvojant apie žemės ūkio reformą Irake. Todėl reikia siekti bendradarbiavimo įvairiais lygiais, parlamentinį bendradarbiavimą, regioninį bendradarbiavimą reikėtų išryškinti. Prieš porą savaičių aš dalyvavau konferencijoje, kurioje dalyvavo 300 moterų atstovių ir sunitų ir kurdų atstovės. Šita konferencija buvo finansuojama iš Italijos biudžeto, joje dalyvavo įvairių ES institucijų atstovai. Konferencijos metu moterys išsakė savo problemas, lūkesčius. Taigi šitas bendradarbiavimas įvairiais lygiais yra labai svarbus aspektas. Mes kalbame apie Irakos visuomenės daugumą o daugumą sudaro būtent moteris, kadangi daug vyrų žuvo dėl karo ir dėl karo pasiekmių, dėl konfliktų. Kitas dalykas, kokias religinės mažumas reikėtų minėti. Manyčiau, kad visos religinės bendruomenės kenčia dėl e, įvairių konfliktų ir ne tik vieni krikščionys turėtų būti minimi, kadangi teroristiniai išpoliai buvo nukreipti į įvairias visuomenės grupės, religinės bendruomenės ir svarbu užtikrinti visoms bendruomenėms, visuomenėms grupėms atitinkamas teises. Dėl mirties bausmės teisingai yra paminėta, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, atkreipdėmėsi taip pat ir į iš šalies išvarytus asmenys, kalbėti apie jų gražinimą. Mums reikalinga strategija, kuri padėtų palengvinti keliones į Iraką. Aš prieš mėnesį viena nuvykau į Iraką, užsakiau taksi, vaikščiau pieščia ir labai keista, kad mūsų delegacija vykti į Iraką tiesiog negauna parlamento leidimo. Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė yra įsteigusios konsulatus Austrian Airlines, taip pat Lufthansa iš Frankfurto ir kitos oro bendrovės organizuoja skrydžius. Taigi mums reikia dar kartą pabrėžti, kad mums reikalinga Irake, Bagdade delegacija, delegacija atskirame pastate ir kad į ją galėtų vykti mūsų parlamento delegacijos. Ja. Io ringrazio moltissimo i colleghi per tutte le osservazioni che sono state fatte. Che mi... Norėčiau padėkoti kolegoms už išsakytas pastabas. Jos padės man apsispręsti, o galbūt netgi ir pademonstruoti jums, kokiais principais aš vadovaujuosi. Viskas, ką jūs minėjote, yra labai naudinga. ir tai padės pasiekti to mano galutinio tikslo. Būtent reikia atlikti labai gilų vertinimą ir pateikti konkrečius pasiūlymas. Dabar Irake susidariusi ypatinga situacija. Yra puikia e, proga pasirašyti labai svarbų susitarimą. Tai yra tarsi e, eksperimentas ir parlamentas turi labai aiškiai pasakyti, jog būtina sukurti bendrasias demokratijos plėtros sąlygas. Reikia neapsiriboti tik palankių ekonominių klimatų. Kai kurie kolegos minėjo dar ir kitų specifinių problemų. Pone Kopar kalbėjo, kad labai konkrečiai reikia įvardinti diskriminavimo ir mm, spaudimo atvejus. Iš tikrųjų, visi buvo diskriminuojami, neišskiriant jokių visuomenės grupių. Ta apsauga turi būti skiriama visiems Irako piliečiams. Kodėl aš paminėjau krikščioniškuosius E, krikščioniškasis bendruomenės. Kartais yra bandoma suvienodinti visus. Tačiau reikia prisiminti išpolius prieš. E, prieš baziliką, kai teroristų grupuotės bandė paimti įkaitais būtent krikščionių atstovus. Jie sutapatino krikščionius su vakariečiais, su vakarų atstovais, su amerikiečiais. Todėl Irako krikščionys taip pat nėra vienodi, jie laikosi įvairių krikščionių religijos pakraipų ir jie visi myli savo tėvynę ir į tai negalima neatsižvelgti. Mes negalime ir retoriškai izoliuoti vienų nuo kitų. Taip pat e, praėjusiais metais susidūrėme su problemomis e, koptų religinėje bendruomenėje ir parlamentas labai greitai išsakė savo nuomonę apie fundamentalistų išpolius. Vyriausybė bandė paneigti uh, uh, tuos kaltinimus, kalbėjo apie organizuotą nusikalstamumą, taip pat pateikė kitus argumentus. Taigi tuos religinės mažumos. Ne visada bendravo tarpusavėje, iškyla ir tarp krik, pačioje krikščioniškoje bendruomenėje įvairių konfliktų, nesutarimų Kirkukė ir Mosulė, Jordanijoje, Sirijoje yra žmonių, kurie yra iš, išvykę iš savo šalies ir norėtų grįžti atgal į buvusias gyvenamasias vietas. Yra įvairiausių problemų. Talabani pateikė pasiūlymą įsteigti krikščionių provinciją, atskirą regioną. Aš nežinau, ar būtų galima pritarti tokiam siūlymui Politiškai labai sunku būtų įvertinti tokį pasiūlymą, reikia įsivaizduoti, kokios pasiekmes galėtų būti ir apskritai kokios yra galimybės grįžti krikščionims apskritai iš kitų valstybių. Taigi aš nenorėjau išryškinti krikščionių kaip ypatingos religinės bendruomenės, norėjau tik paminėti, kad yra susidariusi ypatinga situacija ir norėjau paraginti, kad visiems būtų sudarytos vienodos uh, taikaus sambuvio sąlygos. Taigi mes turėtume bandyti įvertinti atskirų visuomenės sluoksnių raidą, vystimasi, demokratijos pažangą, Mes norėtume gauti daugiau informacijos, kad galėtume vertinti visus aspektus. Pavyzdžiui, tą problemą, kurią paminėjo kolega Kačin. Labai svarbu sudaryti vyriausybę, gynybos ministerija nesuformuota, taip pat švietimo ministerija nėra pakankamai sukomplektuota, dar nėra pasiektas pakankamas susitaikymas tarp politinių jėgų. Ir būtent dėl visų šių priežasčių aš norėčiau, kad mes tęstume diskusiją, pagalvotume apie Irakų ko moterų vaidmenį visuomenėje. Kodėl jos tampa protagonistėmis šioje visuomenėje. Kitas dalykas - žmogaus teisės. Aš pritariu jūsų siūlymams ir kartu norėčiau paminėti kitą temą - žiniasklaidą. Mes turėtume daug daugiau nuveikti, kad šioje šalyje įsivyrautų laisvos, nepriklausomos žiniasklaidos žodis, kad žiniasklaida užtikrintų visuomenės santarvę, Taigi jūsų pakeitimų siūlymai ir mano pakeitimai papildys šį dokumentą, praturtins informaciją ir kartu su šešėliniais pranešėjais, aš manau, parengsime išsamų nuoseklų rezoliucijos tekstą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į ponios Gomeš mintis. Aš asmeniškai norėčiau, kad būtų suorganizuota tas delegacijos vizitas į Iraką. Nemanau, kad kliūtis yra neįveikiamos. Saugumo aspektas, žinoma, yra rimtas, bet reikia prisiminti, kad komisijos atstovai taip pat vyksta į e, Iraką prieš pasirašant susitarimą vyko darybos, buvo keičiamasi delegacijomis. Aš manau, kad reikėtų ir mums atsiverti. Gal vertėtų nuvykti ir į Kurdistaną. Tas draudimas turėtų būti panaikintas ir mes savo delegacijos vizitu galėtume parodyti savo pasitikėjimą šia šalimi, šia vyriausybė. Tuo labiau, kad Europos komisijos delegacija prieš savaitę suorganizavo seminarą netoli Bagdado. Mūsų šalių atstovai dalyvavo šiame seminare ir nieko ypatingo neatsitiko, nesuprantu, kodėl parlamento atstovai negali vykti. Dėl terminų pakeitimams aš paminėjau vasario 16-ąją, tačiau atrodo, kad taryboje iškils problemų dėl ketvirtojo straipsnio ir jeigu taryba nesusitars, tai mes ko gero galėsime pratesti savo terminus, iki kurių galima pateikti pakeitimų siūlymus. Ačiū. E, toliau E, svarstysime rezoliuciją dėl Islandijos. Pono Predos pranešimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Da mes e, vėluojam, todėl aš kalbėsiu labai trumpai. Kaip žinote, jau šį mėnesį plenarinėme posėdėje buvo priimta rezoliucija dėl Islandijos prašymo įstoti į Europos Sąjungą e, tai buvo padaryta praėjus dviem savaitėms po tarybos rekomendacijos pradėti dėrybęs. Kas įvyko po to? Pirmiausia, mūsų institucijose. Spalio mėnesį buvo sukurta mišri e, parlamento delegacija santykiams su kolegomis iš Islandijos ir e, mes iš savo pusės stebime vadinamai peržiūros, skryningo procesą. Žinome, kad jau yra atidaryta visa eilė skirsnių, 15 jų jau uždaryta, užbaigta svarstyti ir kovo mėnesį, manoma, bus galima paskelbti pirmąją ataskaitą po skryningo. Ir e, mes žinome, kad bus įvertinta, ar Islandija tenkina visas reikalingas įstojimo sąlygas Ir ta ataskaita leis iš esmės Vengrijos pirmininkavimo metu e, pradėti dėrybos, e, užbaigti visiškai pirmosius dėrybos skirsnius. E, dėl pranešimo aš norėčiau pasakyti tris pastabas. Pirmiausia, dėl politinių kriterijų. Mes mm, užfiksavome daug pažangos, stiprinant teismų nepriklausomybę. Čia po Irako diskusijos aš galiu tą temą paminėti. Antras dalykas - ekonominiai kriterijai. E, yra labai svarbių, reikšmingų e, klausimų ekonomikos rytyje ir kai rengėme ankstesnį pranešimą, mes e, žinome, kad iškilė buvo problemų su Niderlandais ir Didžiaja Britanija dėl iSave banko indėlių. Laimiai e, tie e, nesutarimai dabar buvo suderinti ir ši problema yra išspręsta. Tai gera, gera naujiena. Kitas dalykas dėl ekonomikos e, kriterijų. E, finansų sektoriuje nebuvo, su, nėra sukurta, nebuvo sukurta pakankamai teisės aktų, bet dabar matome, kad jau yra konsoliduota reglamentavimo praktika ir finansų stebėjimo sistema yra e, įteisinta. Ir trečias dalykas susijęs su ekonomika, taip pat palankus, pažangus, tai yra, kad Islandijos ekonomika išbrido iš ekonomikos nuosmukio. Tai yra labai geras pavyzdys mums. Islandija visiškai išėjo iš ekonominės krizės. Trečias dalykas, apie kurį aš norėjau pakalbėti, tai yra visuomenės nuomonė. Neseniai atlikti visuomenės nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad labai didelė dalis, 65 e, procentai islandiečių pasisako už tai, islandų pasisako už tai, kad būtų tęsiamos dėrybos dėl stojimo į Europos Sąjungą. Tai mano pirmoji pastaba. Antras dalykas. Islandijos parlamentas, e, mūsų kolegos Reikjavike, yra parengę planą pradėti labai didelę informavimo kampaniją apie stojimą į ES. Ta kampanija yra labai reikalinga, kad Islandai galėtų iki tos kampanijos pabaigos apsispręsti, pasvarstę, apsvarstę visus pranašumus ir trūkumus ir priimti sprendimą, ar stoti ES ar ne aš su labai dideliu susidomėjimu klausysiuos kolegų indėlio prie šio pranešimo, aš norėčiau sužinoti jų nuomonės, bet nepamirškime, kad vasario 16 diena yra terminas pateikti pakeitimus. Ačiū. Ačiū gerbiamas pranešiau. Niekas atrodo nenori pasisakyti tą temą. Tada. Ponas Preda jau pasakė, kokie yra pakeitimų pateikimo terminai vasario 16 dieną. Dėl Makedonijos noriu pasakyti, kad terminas pateikti pakeitimus yra vasario 15 diena. Makedonijai 15, 16 Islandijai. Taigi, dabar mes priimame e, Dramblio kaulo kranto delegaciją e, su, e, kartu su prezidentu. E, ir įvyks bendras susitikimas su vystimosi komitetu. E, taip pat su delegacija, e, kuri Europos parlamentą atstovauja santykiuose su AKR valstybėmis. Mes susitiksime su Dramblio kaulio kranto, sustinkame su Dramblio kaulio kranto valdančiosios partijos generaliniu sekretoriumi dabar. Euh, bonjour. Oui, c'était Berman. Dar nėra delegacijos, todėl prašyčiau kantrybės šiek tiek.

Bien, Monsieur Madi, le secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, vient de nous rejoindre. Dabar atėjo e, ponas Madi, e, kuris yra Dramblio kaulo kranto valdančios partijos generalinis sekretorius. Šūra membra. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Alessandra Maduar, mūsų prezidento e, ir jo vyriausybės vardu ir Dramblio kaulo kranto Respublikos vardu norėčiau Jums padėkoti už viską, ką esate nuveikę po to, kai e, Dramblio kaulo krantą 2002 metais ištiko krizė. Dramblio kaulo krantas pasinaudojo ES parama visose srityse. Pirmiausia, e, įrengos e, ir krizės sprendimo strategijų požiūrių. Jūs dalyvavote mūsų, e, jūs buvote mūsų pusėje, e, kai e, vyko rinkimai, stebėjote mūsų rinkimus ir jų balsų skaičiavimą. Ypač aš norėčiau padėkoti parlamento delegacijos e, nariams atstovavusiems e, ryšius su AKR valstybėmis, kurie gruodžio mėnesį sureagavo į tai, kas vyko Dramblio kaulo krante. Krizė ištikusi Dramblio kaulo krantą e, užsitęsė greitai jau tuoj dešimt metų. Iš esmės tai pradžioje buvo pasitikėjimo krizė. Ir e, 2005 metais e, su pretorijos pradėjus su pretorijos parama suorganizavo e, konferenciją, per kurią buvo kalbama galimybė pereiti prie demokratijos. Konferencija buvo organizuojama jungtinių tautų globoje. Prezidentas Lora Babu pasisakė už tarptautinės bendruomenės arbitražo sprendimą ir už tai, kad mūsų valstybė padedant tarptautiniai bendruomeniai galėtų pasirinkti e, kelią link demokratijos. Iš pradžių mums reikėjo sutvarkyti e, rinkėjų sąrašų problemą. Daugelis e, Dramblio kaulo kranto piliečių neturėjo pilietybės dokumentų. Junktinių tautų generalinis sekretorius turėjo išduoti tam tikrą sertifikatą, leidimą. Tai buvo sertifikavimo proceso pradžia. Pirmasis etapas. Paskui buvo antra, antruoju žingsniu pradėta tirengti sąrašai, kurie taip pat turėjo būti patvirtinti, sertifikuoti tarptautinės bendruomenės. Junktinių tautų generalinis sekretorius vėlgi tuo rūpinosi ir jis e, žiūrėjo, kad kandidatų sąrašai, e, o kandidatų skaičius siekia 14, e, būtų teisingi ir sąžiningi. Prezidentų rinkimų kampanijos metu matėme, e, kaip buvo rengiamasi pirmam ir antram turui. Iš pirmojo turo išėjo du kandidatai ir nepriklausoma rinkimų komisija nedelsdama paskelbė ir antrojo turo rezultatus ir pasakė, kad pirmojo e, turo rezultatai atitinka rinkimų įstatymą. Tačiau tiesa yra ta, kad antrojo turo rezultatai buvo suklastoti, nes tam tikri sprendimai buvo priimti e, likus dar trims dienoms iki rinkimų. Suskaičiavus balsavimo rezultatus, buvo perduota informacija štabui ir Centrinės rinkimų komisijos vadovas susitiko su generalinio sekretorius atstovu ir konstitucinės tarybos atstovu. Šie dokumentai turi būti persiunčiami per 72 valandas. E, preliminarūs rinkimų rezultatai nebuvo surinkti per 72 valandas ir nepriklausoma komisija kitos dienos 14 val. jau paskelbė rezultatus ir e, dėl to nebuvo keliama jokių problemų. Niekas tam neprieštaravo. Sertifikavimo administracija, sertifikavimo tarnyba savo vertinimą pateikė po to, kai rinkimų komisija paskelbė savo sprendimą. Todėl buvo nuspręsta pereiti prie antrojo rinkimų turo, nekeliant jokių kliučių. Ir buvo akivaizdžiai pasakyta, kad didžioji dalis e, žmonių balsavo už Hvasano talą. 50 2,1 procento. Tai yra dauguma dramblio kaulo piliečių. Nuot tarptautinės bendruomenės. kuri išreiškė savo nuomonę praėjus trims dienoms po balsų skaičiavimo, e, susidarė chaotiška situacija, nes tam tikros vietos organizacijos pagrobė iš nepriklausomos rinkimų komisijos dokumentus, kuriais buvo skelbiami oficialūs e, rinkimų rezultatai. Todėl nepriklausomos e, rinkimų e, komisijos vadovas prevenciniais tikslais suskubo ir iš anksto pateikė tos rezultatus. Manau, kad dabar būtų gerai priminti 64 straipsnio, mūsų rinkimų įstatymo 64 straipsnio nuostatas. Ten sakoma, jeigu nepriklausoma rinkimų komisija paskelbia rezultatus ir jais suabejoja konstitucinė taryba, tai rinkimai gali būti tos konstitucinės tarybos paskelbiami e, neįvykusiais. Ir rinkimų komisija per 45 dienas turi suorganizuoti naujus rinkimus. Nepriklausoma taryba jokiomis aplinkybėmis neturi teisės ir įgaliojimų skelbti galutinių rezultatų, neturėdama e, visų duomenų. Tai buvo prielaida, kuri būtų prilygusi, tai būtų tokia, tokios aplinkybės, kurios prilygtų valstybės perversmui. Taigi galiausiai buvo nuspręsta, kad Vatara yra išrinktasis prezidentas ir tam pritarė tarptautinė bendruomenė, kuriai aš noriu padėkoti. Afrikos sąjungai, Europos sąjungai, jungtinėms tautoms, kurios e, nusiūsdamos savo stebėtojus ir paskelbdamos ataskaitas ir išduodamos reikalingas e, sertifikuotojų pažymas, e, sutiko, kad ponas Vatara yra teisėtai išrinktas e, Dramblio kaulo Respublikos prezidentu. Bet po šių demokratinių rinkimų kas atsitiko? Prasidėjo smurtiniai veiksmai. Prezidentas Klakbul mane, kad 2002 metais įvyko valstybės perversmas ir dabar jam atėjo laikas suorganizuoti valstybės perversmą prieš poną Vatarą. Dėl to pratrūko smurtas, tarptautinė bendruomenė e, suskaičiavo 370 žuvusių, žuvusių skaičiai auga. Kasdien vis daugiau e, ponas, pono Kagbol organizuotų nusikaltimų aukų priskaičiuojama. Aš, jūs turbūt galite įsivaizduoti, kad tokiame mieste kaip Abidžanas, kuriame yra dešimt mikrorajonų, buvo galima sukviesti visus žmonės e, per keletą mėnesių su, e, valstybės perversmui ir buvo pradėtas e, įvesta komendanto valanda. Nepaisant tarptautinės bendruomenės pastangų, Afrikos Sąjunga sukūrė valstybių vadovų grupę, kurio tyria padėtį ir paskelbė savo išvadas vakar. Mes esame tikri, kad prezidentas Kagbagbul nėra pasirengęs e, elgtis demokratiškai ir pasitraukti po pralaimėjimo. Kadangi žuvusiųjų skaičiai kasdien didėja, mes kreipiamės į tarptautinę bendruomenę kad ji pasinaudotų savo teisę į humanitarnę intervenciją. Nes kasdien žūsta vis daugiau civilių žmonių skirtingose Abidžano miestuose ir visoje valstybėje. Pone pirmininkė, prezidentas Vatara ir judėjimas už demokratiją ir taiką, kuris buvo atstovavimas rinkimuose, yra už e, sprendimą per dėrybas bet reikia vertinti faktus. Prezidentas e, su savo aplinkiniais gali pasiekti tik vieno tikslo reikia pareikalauti, kad ponas Kalakbol pripažintų išrinktojo prezidento Vataros e, galę ir e, kad po prezidentas Vatara būtų įteisintas, prisaigdintas kaip prezidentas. Dabar turbūt žinote, kad per paskutinį susitikimą kandidatai sutarė, kad, kad ir kas laimėjo rinkimus, reikia suformuoti vienybės vyriausybę visos valstybės labui ir toje vyriausybėje turi būti atstovaujamos visos pilietinės visuomenės pusės, kad mes galėtume sustiprinti valstybę ir ją labiau integruoti, kad šalis galėtų vėl pradėti darniai vystytis. Žinoma, Dramblio kalo kranto negalima padalinti į dvi dalis, negali būti dviejų prezidentų. Dramblio kalo kranto žmonės išrinko savo prezidentą Vatarą ir E, rinkimų rezultatai turi būti pripažinti. Manome, kad tarptautinė bendruomenė, kuri e, šiame procese dalyvavo nuo pradžios iki pabaigos jungtinių tautų globoje, darys viską, ką gali, kad pono Vataros e, pergalė būtų įteisinta ir kad jis galėtų pradėti dirbti. Ponios ir ponai, Dramblio kalo krantas E, pasikliauna tarptautinės bendruomenės parama. Mesgi esame tautų bendruomenės dalis. Manome, kad kol kas e, prezidento Kagagbol e, pozicija yra tokia, kad galę reikia užimti jėga. Bet jeigu taip bus, tai tarptautinė bendruomenė turės elgtis taip, kaip Ruandos atveju. Mes norime, kad demokratija būtų įtvirtinta uh, E, su kuo mažiau žmonių aukų. E, demokratijos principais vadovaujantis reikia imtis tarptautiniai bendruomeniai veiksmų, kad dramblio kaulio krantas netaptų prastu pavyzdžių kitoms Afrikoms valstybėms. 2011 metais vyks bent 10 e, prezentų rinkimų Afrikoje. Jeigu visi kandidatai prezento vietą griepsis ginklo pralaimėję rinkimus, tai Afrikoje prasidės chaosas. Mes turime petis į petį e, stoti ginti demokratijos. E, demokratijos išlaikymas dramblio kaulo krante reikštų, kad reiškia, kad pirmiausia išrinktasis prezidentas turi būti prisaigdintas. Mes to siekiame ir mes norime paprašyti jūsų paramos, kad Dramblio kaulo krantas galėtų užimti deramą vietą tarptautinėje bendruomenėje. O kol kas dėkoju uždėmesi ir dėkoju, kad suteikėte galimybę mūsų delegacijai į jūs kreiptis prezidento Hasan Vataros vardu. Ačiū, gerbiamas generalinis sekretoriau ir visa delegacija. O dabar aš suteiksiu žodį ponui Stasniai, kuris yra delegacijos e, santykiams su AKR e, vadovas, vicepirmininkas. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti savo pasisakymą anglų kalba, man bus tai lengviau. ACPE... Uh, e Kaip AKP ir ES asamblėjos bendra pirmininkas, aš norėčiau kreiptis į Dramblio kaulo kranto valstybės pirmininką kas atsitiko. Jungtinė parlamentinė asamblėja labai atidžiai stebėjo politinius rinkimus praėjusių metų pabaigoje. Mūsų asamblėje buvo viena iš, vienu, iš retų tarptautinių institucijų, kurios stebėjo rinkimų eigą šioje šalyje. Kinčasoje buvo priimta deklaracija gruodžio 4 gruodžio ir joje buvo kalbama apie antrąjį rinkimų raundą. Asamblėje pasmerkė tuos išpolius tam tikrose uh, regionuose ir taip pat ragino pritarti laikiniems E, rinkimų rezultatams. Tuo labiau, kad šitie rezultatai buvo paskelbti nepriklausomos dramblio kaulo rinkimų komisijos. Deklaracijoje buvo e, atsisakyta pripažinti rinkimus, kuriuos paskelbė Konstitucinė taryba, manydama, kad šita, šitie rezultatai nėra pagristi. E, parlamentinė asamblėja mano, kad labai svarbu paklusti piliečių valiai. Šitie rinkimai buvo atidėliojami šešerius metus, nuo 2005 metų ir prezidentas Vadara yra tas pasirinkimas, kurį, už kurį pasisakė piliečiai. O dabartinė situacija neužtikrina politinio ir socialinio balanso pusiausviros, kuri buvo pasiekta anksčiau ir ta pusiausvėra labai svarbi viso regiono stabilumui. Labai svarbu, kad Afrikos sąjungos saugumo ir taikos taryba galėtų priimti sprendimą dėl paties geriausio varianto šiai valstybei. Merci. Uh, la... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Priedai, kuris yra rinkimų stebėjimo misijos Dramblio kalno krante vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš daugiau nebekalbėsiu apie rinkimų problemą. Aš žinau, kad jau porą savaičių apie tai kalbame ir e, žinau, kad Dramblio kalno krantas buvo mūsų darbo atvarkė visuomet, e, todėl daugiau apie tai nebekalbėsiu, bet aš norėčiau išskirti tris dalykus. Pirmiausia, jau e, ministras Džidžiamadį sakė, kad dabar susidarė beveik pilietinio karo padėtis e, ir e, dešimtis žmonių žuvo, iškilo pavojus gyvybei ten gyvenantiems žmonėms. Ir tarptautinė bendruomenė pripažįsta, kad padėtis yra labai sudėtinga, Ir e, mes suprantame, kad dabar dominuoja nesaugumo atmosfera. Tai yra visiškai akivaizdu. Manau, kad mes esame labai arti pilietinio karo blogiausia to žodžio prasme. Ir niekas nebekalba apie normalų gyvenimą. Antras dalykas. Buvusio prezidento Mm, Bagbo e, nenoras nusileisti. Jis nei vienu žingsniu neatsitraukė, laikosi visuomet tos pačios pozicijos, kokios laikėsi anksčiau. Jis tikėjosi ir vis dar tikisi, kad dėrybos e, privers jį judėti, bet aš manau, kad jis klysta. Aš gana skeptiškai vertinu tų dėrybų gebėjimą, ką nors pakeisti. Ir e, priversti buvusi prezidentą lenktis, e, elgtis išmintingiau. Reikia pripažinti, kad šios dėrybos ir tarpininkavimas tik sustiprina Mbagbo. Žmonės vis labiau suvokia, kad tas pareigūnas atėjo tarsi visiems laikams. Ir dėrybos bei tarpininkavimas yra absoliučiai žlugusios. Tai yra visuomenės nuomonė akivaizdi. Trečias dalykas, kurį norėčiau išskirti, yra susijęs su Afrikos valstybių pozicija. Europa yra puikiai vieninga, solidari ir gana greitai reaguoja į dramblio kaulo kranto situaciją, o Afrikoje kai kurios valstybės narės e, pasiekė konsensusą, kai kuriuose to konsensuso nebėra. Ir e, aš Abudžanė sutikau su e, Centrinės Afrikos Respublikos atstovais ir jie patvirtino, kad uh, E, Afrikas ne, valstybės nėra vieningos, yra valstybių, kurios nori įvesti tam tikrų apribojimų vakarų Afrikos regionai ir pietų Afrika yra pasirengusi e, tik tai prisidėti prie tam tikros Afrikos valstybių pozicijos vakarų Afrikos atžvilgių formavimo. Uh, Kol kas Afrikoje e, yra įsteigta tik tai valstybės vadovų grupė, kuri turi pradėti naujas dėrybas. Taigi tuos tris dalykus aš norėjau pasakyti. Pono Džidžimatė, aš turiu tik vieną klausimą. Ar jūs galvojate, kad karinis įsikišimas, karinė intervencija bus būtina, jeigu toks naujas bandymas tarpininkauti nepasitvirtins. Ar jūsų nuomonė tai bus tik tai tuščias e, tarpininkavimas, kuris užsitęs ištisus metus ir neduos rezultatų? Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ačiū. Uh, Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gerbiamas generalinis sekretoriau. Merci, monsieur le président. Je voudrais. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegui Brėderui už labai objektyvę informaciją. Jis labai teisingai įvertino susidariusią padėtį. Tenka apgailę stauti, kad jo pasitis, pas, pesimizmas pasiteisina, pasiteisina dėl valstybių ir vyriausybių taikomosios misijos, turiuomenyje penkias Afrikos valstybės, kurios suorganizavo tą taikinimo misiją. Jos rezultatai yra nepakankami. Jūs girdėjote tikriausiai, kad Bagbo stovykla pradėjo organizuoti demonstracijas prieš šitą darybinę misiją, todėl mūsų viltis yra ne ypatingai optimistiškos. Reikia išvengti tik žmonių aukų, žmogaus teisių pažeidimo. Apie tai tokį pavojų turime galvoti. Prezidentas Makbu gali norėti ir toliau likti prezidentu, visomis priemonės. Šitas prezidentas Bagbu 2009 metais rugsėjo mėnesį suorganizavo valstybės perversmą, pateko į valdžią ir dabar yra logiška, kad jisai naujo išrinktojo prezidento Vatara nepripažįsta ir dabar jam yra priekaištaujama, kad jisai 2010 metais bandė padaryti tą patį, tai yra Vatara norėjo patekti į prezidento postą taip pat pučio metu. Taigi yra įvairiausių, įvairiausių aplinkybių, kurios nesuteikia mums daug vilties. Prieš keletą dienų buvo sustabdyti kariniai veiksmai, kuriuos prezidentas Mukbagbu pats buvo numatęs. Taigi aš norėčiau padėkoti E, už, jums už tai, kad tas finansavimas MAGBO administracijai, kad jisai negalėtų finansuoti policijos ir savo uh, kitų struktūrų ir gal neturėdamas finansavimo jisai persigalvos. Bet to jis turi ir kariuomenę kuri padeda įgyvendinti jo planus. Nors kariuomenė nėra vėdinga, bet vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į tai, kad yra ir tokių, kurie netstovauja daugumos nuomonės ir ta mažuma gali būti ta paroko stadinė, kuri gali sprokti bet kuriuo metu. Tačiau Angola, pavyzdžiui, teikia bagbu ginkluotę. Jis gali gauti ginklų ir iš kitų valstybių. Ir Afrikos sąjunga turi įsiklausyti į visuomenės balsus, į įspėjamuosius e, balsus. Visi yra įsibaiminę kad e, e, Pagbo privers kiekvieną pereiti į jo stovyklą, kadangi žmonės yra e, bauginami, bauginami karinėmis priemonėmis ir atrodo, kad šitas karinis konfliktas yra neišvengiamas. Prezidentas Gbagbo pats parengė dirbą tokiems kariniams konfliktams, jis tiesiog e, organizuoja šauktinių akcijas kaimuose, tiesiog verčia stoti į kariuomenę jaunuolius, jiems brukami automatai į rankas ir jie mokomi žudyti. Taip atrodo situacija vietoje ir Apibendrinant, reikėtų pasakyti, kad tarptautinis įsikišimas yra būtinas, siekiant, kad neatsitiktų tai, kas gali įvykti. Tai yra tragedija visuomenėje jau, jau dabar pastaruosiomis dienomis buvo šaudoma į, į paskirus piliečius, situacija blogėja kiekvieną dieną ir todėl tas tarptautis įsikišimas būtų vienintelė priemonė. Vystimosi komiteto narys e, Burgan. Ačiū, ponė pirmininkė. Įdomu yra tai, kad Prancūzijoje E, kažkada irgi buvo tie laikai, kai prezidentas išrinktamas būdavo visam gyvenimui. E, aš turiu galvoje prezidentą Žiskarą, kuris paskui ėmė ir pasitraukė į senelių namus. Aš manau, kad Loranas Bagbo turėtų pagaliau suprasti, kad jis buvo prezidentas. Buvo garbingas prezidentas, bet jis buvo. Dabar jau baigta. Aš manau, kad ES E, padarė viską, ką reikėjo, e, pritaikydama vizų finansinės paramos e, apribojimo priemonės. O dabar reikėtų įspėti pona Laurent Bagbo, kas bus, jeigu jis toliau tęsis, tęs tą šantažą, grasindamas civiliniu karu, kuris jau atrodo prasideda. Aš e, manau, kad valstybę reikia išvals, išlaikyti vieningą ir dabartiniai veiksmai nieko gero net neša. Šiandien e, Gbagbo tebėra prezidentas ir jis valdo šalį neturėdamas jokio patvirtinimo ir pripažinimo. Net pasaulyje e, egzistuoja tam tikras pripažinimas jam, bet aš manau, kad tai yra tam tikras e, samokslas. Tai yra tokia bendra paranoja, kuri susiveda į tą samokslą. E, Dramblio kaulo e, žmonės siekia demokratijos, tačiau nepakankamai e, ir nors tai jų siekia ir deklaruojami visame pasaulyje. Afrikiečiai reagavo gana greitai ir sparčiai. Afrikos sąjunga tai padarė labai greitai, ypač vakarų Afrikos sąjunga. Šiandien man atrodo, kad ta tvirta pozicija silpsta. Ir tai yra, mano nuomonė, labai apgailėtina, kadangi egzistuoja Afrikai strateginių interesų, kad e, Afrikos sąjunga sustiprėtų pačių Afrikos žmonių norų. Demokratija tose šalise turi gyvuoti, turi plisti. Tai yra ir ES e, strateginis interesas. Afrikos sąjunga turi stiprėti įdama link demokratijos. Mes e, turime suformuoti savo aiškę poziciją. Mes negalime pripažinti vieno ar kito diktatoriaus, nes tai netarnauja mūsų interesams. Prisiminkim, kas vyksta Tunise, Egipte ar kitose šalise. Per ištisus dešimtmečius matėme, kas vyko ir mes nenorim, kad tai įvyktų ir Dramblio kalo krante. Aš manau, kad ES turėtų stiprinti spaudimą tokioms valstybėms kaip Angola, kurios žaidžia blogus žaidimus iki pat šiol. Ir mes turėtume labai tvirtai palaikyti santykius su Afrikos Sąjunga ir griežtai reikalauti, kad ji tesusi, laikytųsi savo ankstesnės pozicijos. Mes žinome, kaip yra vertinami jūsų rinkimai. Mes žinome, kad e, yra siekiama kompromiso tarp Kiba ir Rodinga, bet e, demokratinė sąjunga turi veikti taip, kaip ji turėtų veikti. Ir labai apgailėtina, kad europiečiai, kurie tu galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, dabar yra nustumti į paraštės ir Afrikos sąjunga atlieka centrinį vaidmenį. Bandydama daryti diplomatinį spaudimą, kuris aišku yra būtinas, tačiau mes turėtume e, taip pat stengtis kuo aktyviau dalyvauti ir neleisti ES susilpninti jos vaidmens. Mes turime išlikti matomi, įtakingi ir negalime būti kaltinami neokonolizmu. To reikėtų vengti, o nu, to, tokį kaltinimą pasakyti labai lengva būtų. Aš noriu Jums padėkoti už tai, kad atėjote. Labai svarbu, kad Jūs esate čia. Aš tikiuosi, kad Jūs prisidėsite prie demokratijos siekio Dramblio kaulo krante. Euh, euh, Gerbiamas generaliniu sekretoriu, prieš baigiant posėdį, aš pateiksiu Jums klausimą. E, žinome, kad prezidentas Vatara, ministras pirmininkas Oro ir administracija e, prezidento apsuptyje dirba labai sudėtingomis sąlygomis, jie yra tarsi e, įlankos viešbutyje užblokuoti. Ar prezidentas Vatara dar įsivaizduoja, kad būtų galima pereiti į politinę sostinę ir ar jas įsivaizduoja, kad jam bus suteikta judėjimo ir kalbos laisvė Abidžane dabartinėmis aplinkybėmis. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. E, pono Vatavaros rinkiminės kampanijos e, dalis buvo dirbti e, jam, jam sukų. Uh, Ir jis sakė, kad jeigu jis bus išrinktas, tai jis tikrai persikels į tikrąją sostinę, tačiau dabartinės aplinkybės to neleidžia. Ir jeigu jis dabar nu, nuvyktų į Jamaskrų, tai e, jeigu e, ir jeigu jis būtų pripažintas e, kaip demokratiškai išrinktas šalies prezidentas, pirmoji jo pareiga būtų išlaikyti šalies e, vienovę, kad e, Dramblio kaulas liktų viena ir neskaidoma šalis. Ir manau, kad jis, jeigu jis atsitrauktų, tai jis dešimtmečiams padalintų Dramblio kaulą. Taigi dramblio kaulo krantą. Taigi mes uh, norime, kad ne, neliktume be šalies. Mes norime, kad su, uh, užtikrinti, kad uh, ponas Gvagbo suprastų, jog jis buvo. Uh, prezidentu, mes jį galime toliau taip ir vadinti ir palikti jam privilegijas kaip buvusiam valstybės vadovui, tačiau e, negalime leisti, kad Ramblio kaulo krantas būtų padalintas. Ir e, kas be, be perimtų e, šitą postą, e, ar ponas Vatara, ar dar kas nors, mes norėtume, kad Dramblio kaulo krante būtų uh, ramybė ir taika, kad vakarai ir rytai ne, e, nepasidalintų, netitrūktų vienas nuo kito. E, tas regionas yra e, labai perspektyvus, jame yra daug potencialų. Ir norėčiau Jums priminti, kad tik prasidėjus šioms dėryboms krizės pradžioje Junktinių tautų hartijos e, septintasis e, skyrius reglamentavo šitą e, situaciją. Tai yra kylanti grėsmė pasauliniai taikai. E, ne tik dėl valdžios ponas Vatara kovoja. Jis nori, kad e, Dramblio kalo krantas liktų vientisa valstybė ir kad galėtų prisidėti prie vakarų Afrikos ir pasaulio harmoningai kaip demokratinė tautų visuomenė. Ir aš tikiuosi, kad bus paklūsta toms taisyklėms. Ačiū. Ačiū gerbiamas generalinis sekretoriu ir dėkuoju visiems jūsų delegacijos nariams už tai, kad atėjote su mums sutikti. Posėdį baigiam. Bien, bien, bien, bien.